Okay, friends, uh, we start the second part of. Kągi, bičiuliai, pradėkime šiandienos posėdžio antrą dalį. Noriu pasveikinti visus susirinkusius dalyvius ir, aišku, parlamentarus. Šį rytą vyko diskusijos dėl skaitmeninimo ir to, kaip tai keičia mūsų visuomenės, mūsų gyvenimą, darbo rinkas. O dabar kalbėsime iš esmės apie tą patį, kalbėsime apie globalizaciją ir darbo vietas, kurios yra vienaip ar kitaip iškeliamos į kitus pasaulio kampelius. Šis užimtumo komiteto seminaras yra skirtas tokiam klausimui, kaip tas darbo vietas perkelti atgal, sugražinti į Europos Sąjungą. Visų pirma, suteiksiu žodį ponui Raimond Toris kuris yra TDO tyrimų departamento direktorius. 10-12 minučių skirsime jūsų pasisakymą. Prašom, pane Toras. Uh, Labai ačiū, laba diena. Hmm, tikrai džiugu būti šiandien čia ir aptarti tokį klausimą, kuris gal ir yra gan naujas, bet tikrai politiškai labai aktualus. Savo pristatymę aš norėčiau pabrėžti pagrindinės dimensijas, pagrindinės, pagrindinės tendencijas, sėtinas su darbo vietų sugražinimu. Aptarsiu stipriasias pusės, politikos pasirinkimus, e, kas, koks yra poveikis, kas yra svarbiausia. Mes žinome, kad Mes kalbame čia apie veiklos sugražinimą, atkėlimą gal arčiau kilmės šalies, tai yra reiškinys priešingas iškėlimui iš valstybės, iš ES, tai yra sugražinimas darbo vietų. Angliškai tai mes vadiname reshoring. Turime puikių pavyzdžių Pavyzdžiui, Neslė perkelia kai kurią savo veiklą iš, Afri iš Afrikos atgal į Europą. Matome tokių tendencijų taip pat ir JAV, taigi tai vyksta ne vien tik ES, bet ir tokia valstybėje kaip JAV. Dažniausiai tai yra tokios stambis, o tarptautinės kompanijos, kurios štai ima ir sugražina savo veiklą ir darbo vietas atgal. Uh, nėra lengva tas tendencijas atpažinti, rasti rodiklių, kurie aiškiai tai nusakytų. Mes tikrai daug dirbame tais klausimais, bet aš pabandysiu apžvelgti pagrindinės tendencijas. Visų pirma, aišku, matome, jog auga priekybos proporcija santykis su BVP buvo tas augimas paskirtos sulėtėjęs, pas, dar svarbiau yra tarpinių ir galutinių prekių santykis, tai yra kiek importuoji, kad pagamintum. Panašu, kad irgi tai mažė, taigi tai gali būti rodiklis, kuris nuosekliai atspindėtų tą mintį, jog kai kurios prekes, kurios anksčiau buvo užsakomas kitose valstybėse, dabar yra gaminamos Europoje Ir būtent pasaraisiais keliais metais mes tai pastebime. Tai yra nuseklus tendins tokie reiškiniai, kurie galbūt ir įrodo, kad darbo vietos sugrįžta, bet nebūtinai aišku, tai jau tiesioginis rodiklis. Taip pat kalbėtumėm apie mm, visos vertės grandinės žmonių skaičių, kiek žmonių yra susijęs su ta grandinė ir čia kalbėtumėm apie visą globalią grandinę, kiek žmonių dirba ir aišku, uh, Mm, tai sėtina irgi su to, iš jūsų iš šio ryto diskusijomis, tai yra visomis skaitmeninis technologijomis, visa, mm, visomis technologijomis, skaitmenimu, tai vyksta visose valstybėse. Ir kas įdomu pastebėti, pavyzdžiui, štai mėlyna linija, panašu lik ir žemėje, tai reiškia, kad tas procentas žmonių, kurie dirba uh, Mm, darbus susijusius su globaliomis teikimo grandinėmis šiek tiek mažėja. Tai vėlgi, tai dar nėra galutinis įrodymas, kad tikrai grįžta tos darbo vietos, bet tai galbūt nuosekliai dėrėtų su gamybos pasikeitimų tendencijomis. Matome, kad kažkuri veikla buvo iškelta į kitas valstybės, užsakoma ten, bet dabar po truputėlį lyg ir grįžta. Toliau dar įdomus rodiklis būtų susijęs su tiesioginėmis užsienio investicijomis, kas būtų mm, artimiau būtent tom savokom darbo vietų veiklos iškelimo, sugražinimo. Čia, ehm, ehm, pavyzdžiui, kai matėme užsienio tiesioginių investicijų srautų augimą 2004-2005 iki 2007 metų, paskui buvo mažėjimas ir, ir stabilizacija. Galvojant apie užsienio tiesioginių investicijų srautus iškeliaujančius ir atkeliaujančius štai įdomu būtų pastebėti, kad dabar pirmą kartą per daugelį metų uh, užsienio tiesioginių investicijų srautas, kuris at, sugrįžta į Europą arba atkeliauja į Europą, yra dabar tas srautas didesnis nei už, tiesioginės užsienio investicijos iškeliaujančios iš Europos. Tad 2012 metais, tai yra, mes tik tokius duomenis ir turime, iki 2000. 13 metų. Pirmą kartą 12 metais daugiau investicijų atkeliavo į Europą, nei iškeliavo iš Europos. Tai aišku, irgi nėra dar galutinis įrodymas, kad vyksta tas veiklos sugražinimas į Europą, vis tik tai tai yra vienas iš įrodančių elementų. Ir aišku, buvo ir mm, plino lauko veiklos, buvo ir nu, naujos visiškai veiklos ir naujų investicijų atkeliaujančių į Europą, bet dalis greičiausiai yra sėtina su tuo, kad veikla sugražinama, kad ji buvo iškeliama iškelta, bet dabar sugražinama Europos Sąjunga. Na ir toliau dar mes pažiūrėjome į FACET duomenų, e, FactSet duomenų bazę, kur yra mm, daug e, ypač kotiruojamų stambių kompanijų apžvelgta ir štai mes irgi pastebėme čia e, tokias tendencijas, kad dal, ta dalis turto, kuri yra namuose, namų šalyje, didėja palyginti su bendru turtu. Ir man atrodo, kad tai yra glaudesnis toks artimesnis rodiklis to, kad vyksta vis tik tai tas veiklos sugražinimas. Galbūt tas didėjimas e, nėra labai spūdingas, bet vis tik tai jis yra, kai eina kalba pavyzdžiui apie biržose kotiruojamas įmonės, tai iš tikrųjų daugiau yra, bet didėja to turto Europoje, nei už, daugiau jų yra nei už ES ribų. Ir aišku, galbūt tai dar nerodo, kad yra masinės tokios su veiklos sugražinimo Europą tendencijos, tačiau mes turime tam tikrų jau įrodymų, už, kad kai kurios įmonės vis tik tai jau vykdo tą veiklos sugražinimą. Yra makroekonominiai rodikliai, kurie irgi tą patvirtina. Štai matome, kad uh, turto Europoje dalis augo, kaip aš jau sakiau, palyginti su visų turtų. Dabar makroekonominės studijos ir jų duomenys rodo, kad uh, Tai, tai vyksta konkrečiose sektoriuose. Nebūtinai tai labai paplitę, bet kai kuriuose sektoriuose um, tai yra tikrai mm, pakankamai intensyviai vykstantis reiškiniai, ypač aukštų, um, aukštos kvalifikacijos, aukštų įgūdžių reikalaujančiose sektoriuose, kapitalo daug reikalaujančiose sektoriuose. Aišku, tai nereiškia, kad masiškai sugrįž visą tai, kas buvo investuota kažkur kitur, pažiūrėkiniai, bet iš dalies vyksta tas veiklos sugražinimas, ypač tose sektoriuose, kur um, technologijų reikalauja tie sektoriai, kapitalo daug reikalauja arba aukštų įgūdžių darbuotojų reikalauja. Tai uh, vyksta tie procesai ypač tokiuose sektoriuose, tai gal tiek būtų apie makroekonominės studijas, kurios suteikia mums tokių duomenų. Manau, kad čia tikrasis klausimas, tai Aš manau, kad vis tik tai, kaip, kaip jums parodžiau, yra tam tikrų įrodymų, kad vyksta tas veiklos sugražinimas, galbūt nebūtinai labai masiškai, bet e, manau, kad pagrindinis klausimas būtų, kodėl tai vyksta, nes tai, manau, galėtų paskatinti politikos diskusijas. Ir mes čia kalbėtumėm galimai apie tris tokius veiksnius, kurie skatina tą veiklos sugražinimą į ES. Vienas iš jų būtų tai, kad kainų skirtumai tarp europinių valstybių ir to, kas yra kitose e, pasaulio valstybėse, daugiausiai Kinija, Kinijai šiek tiek mažėti skirtumai. Važiuoju, Kinijos atveju 15-20 nu, procentų išaugo atlyginimai per tai laikotarpį nuo 2000 iki 2010. -ųjų. Aišku, po truputėlį tai mažina ir uh, sąnaudų skirtumus ir Galvojant apie palyginimus, tai galbūt Europa jau gali lengviau konkuruoti, galvojant apie gamybos sąnaudas. Dar vienas dalykas, toks palyginimas. Transporto išlaidos E, sėtinos su kūro kainų kitimais ir kitomis e, transporto išlaidomis. Mes irgi čia pasižiūrėjome, kokia yra situacija. Pavyzdžiui, pažiūrėjome, kiek, kokios yra kūro išlaidos e, transportui skirtos. Jeigu visos kitos sąlygos yra vienodos, tai aišku, daug naudingiau yra gamybą vykdyti kaip galima arčiau pardavimo vietos. Tuomet transporto kaina sumažėja. Yeah Ir žinoma, transporto tas elementas gali būti vienas iš skatinančių veiksnių ir tą, manau, kad reikia labai akcentuoti, nes Europa turi vis dar tą pranašumą, nežiūrint visų kitų elementų. Mes turime stabilę, dinamišką vidurinę klasę tą visuomenės, kuri turi pakankamai gerą perkamąją galę ir tai yra tikrai didžiulis pranašumas. Taigi, tai išlaidų sąnaudų tas skirtumas ir, ir, ir paklausa. Tai yra vienas elementas, dabar kitas elementas, kas yra irgi labai svarbus elementas, tai yra naujosios technologijos. Naujosios technologijos įgauna vis didesnę svarbą ir aišku labai svarbu, kad uh, Mm, reikia sparčios reakcijos labai dažnai, reikia labai staigiai prisitaikyti prie vartojimo pokyčių. Tai reiškia, kad tos technologijos turi būti kaip galima arčiau vartojimo. Tas artumo elementas yra labai svarbus. Dar vienas dalykas, labai svarbu būti arti tų vietų, kur, kuriamos naujos technologijos ir naujos žinios. Kai kurios įmonės, pavyzdžiui, nusprendė savo veiklą sugražinti atgal Europos Sąjungą, dėl, ypač galvojant apie kapitalo m, mm, sektorių ir aukštų kvalifikacijų darbuotojų, būtų jie, būtent jie sugrįžo ten, kur vyksta visa technologijų raida. Ir Europa vis tik tai šiandien vis dar išlieka tokia vieta, kur kūrėme labai daug technologijų, žinių ir aš sugrįšiu dar prie to, kai kalbėsiu apie politikos pasirinkimus. Ir galiausiai dar vienas veiksnys sietinas, tas trečias veiksnys būtų sietinas su socialiniais aspektais. Man atrodo, vis didėja tas suvokimas, ypač Europoje, bet ir bendrai pasaulyje, kad prekių ir paslaugų gamyba turi vykti laikantis tam tikrų standartų, ypač darbo standartų, aplinkosauginių standartų, socialinių standartų ir kai kuriais atvejais taip tikrai motivuoja veiklos sugražinimą Europos Sąjungą. Tai yra visiškai kitoks, jau visiškai kitokio tipo argumentas, bet jis turi labai didelį uh, poveikį politikos formavimui. Tad, jei dabar aptartumėm polit politikos priemonės. Visų pirma, reikia suprasti, ar tai yra gerai, ar yra blogai, kad veikla gražinama atgal ES. Bendrai, aišku, jeigu veikla grįžta ES, tai tai reikia vertinti pozityviai, nes, aišku, grįžta darbo vietos į ES ir, aišku, tai yra darbo vietos, kurios yra aukštų technologijų, didelio našumo, aukštos kvalifikacijos reikalančios darbo vietos, tai yra labai gerai. Bet, aišku, mm, gal yra ir kitų veiksnių sėtinų su veiklos sugražinimu ES, kurie gal nebūtų tokie tokie pozityvūs. Pavyzdžiui, galvojant apie besivystančias valstybės ar e, stiprėjančias ekonomikos valstybės, pavyzdžiui, Kinė, tai ten situacija blogėja, paklausa mažėja, kai kurios įmonės tikrai galvoja išsikelti iš ten ir tai reiškia, kad bus mažiau dinamikos ten, bus mažiau eksporto ten. Tai reikia matyti visą globalų vaizdą ir mes, žinoma, turime matyti tą tarptautinį aspektą, nepamiršti besivystančių valstybių valstybių ir turėtumėm pasirūpinti, kad besivystančios valstybės turėtų galimybę toliau naudotis kapitalo srautais ir technologijų raida. Tai žinoma, gamybos sugrįžimas Europos Sąjunga reiškia daugiau technologijų, daugiau tokių prekių pas mus, bet reiškia, reikia nepamiršti besivystančių valstybių, reikia galvoti apie dinamišką, stabilę vidurinę klasę, apie socialinį dialogą ir socialinį stabilumą besivystančiose valstybėse, kaip tai išsaugoti ten ir aišku, nes tai yra pranašumai veiklos vykdymo ten ir reikia to nepamiršti. Trys um, politikos aspektai, kuriuos aš norėčiau paminėti, būtų štai kokie visų pirma, kas padėtų Europai tapti patrauklesniai kaip e, galvojant bendrai apie veiklos, ekonominės veiklos, ūkinės veiklos sugražinimą Europos Sąjungą, kaip Europą padaryti patrauklesnė. Čia galima daug ko pasimokyti, kiekviena valstybė daug ko galima padaryti, kad savo patrauklumą padidintų, tai reikia galvoti ir apie geresnį infrastruktūrą, ir apie švietimo sistemas yra tai, ar buvimas greta žinių kūrimo centrų, technologijų raidos centrų, ar tai yra pranašumas, ar ir ypač galvojant apie naujasias technologijas, aišku, tai reikia turėti omenyje daugelį valstybių. Be to, a, tvirtos, e, sveikos socialinės aplinkos išsaugomas yra labai svarbu mm, į Europoje. Tai ypač aktualu, kartais atrodo, kad na, viskas vyksta lietai, reikia daug laiko skirti, kad e, būtų tokia stabili aplinka pramoniniams santykiams, jeigu pažiūrėtume, pavyzdžiui, Latino Ameriką, Kiniją, jie svajoja tik tai, kad būtų jiem įmanoma kada nors sukurti tokią sistemą, kur socialinė aplinka būtų patikima, um, gera, patraukli investicijoms. Taigi Europa šiuo atveju patraukli. Taip pat, kas dar yra svarbu europinių lygmenių, skaitinė darbo atvarkė ir Junkerio investicijų planas, mano manimu, yra labai svarbus. Būtent Mm, dėl to, kad e, Europos ekonomika bus patrauklesnė ir daugiau bus darbo vietų, bus reikalinga daugiau darbo vietų. Tai čia irgi reikia taisyti su investicijomis, kas yra labai aktualu mm, Europai kol kas investicijos yra nepakankamos Europoje, jeigu pažiūrėtumėm, kiek yra investavimo palyginti su BVP, vis tiek tas lygis yra gerokai dar žemesnis nei prieš krizę buvo, aišku, kad to labai trūksta tų investicijų, tai aišku, labai trūksta ir darbo vietų. Taigi, skaitminė darbos tvarkė Junkerio planas derinami su darbo vietų kūrimu ir investicijomis yra labai svarbus. Reikia išlaikyti Europos kaip lyderis vaidmenį, galvojant, pavyzdžiui, apie naujus energijos šaltinius, atsinaujančią energiją. Tai gali būti ilgalaikės trukmės pranašumai, kadangi mūsų žemynas bus patrauklesnis investicijoms, e, taip pat ir per veiklos sugražinimą Europos Sąjungą. Be to, Yra tokių dalykų, kurio, kurių reikia išvengti, kurie galbūt nėra naudingi, kurie tikrai nepadės pritraukti investicijų ir padėti sugražinti veiklą Europos Sąjungą. Tai čia reiktų paminėti, pavyzdžiui, kad tai, kad nebūtų socialinių standartų mažinimo, kad nebūtų konkuravimo dėl to, kas mokės mažesnius atlyginimus, kad nebūtų mm, siaurinamos darbuotojų teisės Europos Sąjunga. Aišku, Europos parlamentas, tai žinau, tik nepasisako už tai, tačiau gali būti tokių, galbūt mm, viliojimo, tokių, tai gal atrodytų viliojantį perspektyvą, bet tikrai to reikia išvengti, nes reikia išlaikyti ilgalaikius ilgalaikės vertybės, kad mūsų vidurinė klasė būtų stabili, dinamiška. Galė, ir, ir, ir aišku, tai padės pritraukti investicijas ir gerinti našumą. Dėl to tarptautiniai darbo standartai, ypatingai, ypač tie baziniai darbo standartai yra nepaprastai svarbus ir tai jau yra Europos turtas. Aš tikiuosi, kad tai bus išsaugota. Dar vienas dalykas, e, tikrai, kas nebūtų tinkama veiklos sugražinimui ištikrinti, tai būtų mokestinė konkurencija. Tikrai ne, negerai būtų įsitraukti į tai. Mm, informacija rodo, kad e, kaip ilgalaikė strategija tai nes, nepasiteisina. Ir be to, tai aišku, paskui nustelbtų kitus dalykus, kurie yra Europos pranašumas, tai yra švietimas ir, ir taip toliau. Ir dabar vyksta diskusijos tarp Europos ir kitų pasaulio kampelių, pavyzdžiui, JAV, dėl punktų, kurie labiau apsaugotų investicijas labiau nei realiai to reikia. Aišku, investuotojams reikia tam tikros apsaugos, tačiau jeigu yra numatoma didesnė apsauga, nei tikrai yra reikalinga, tai reiškia, kad tuomet investicijams apsaugoti reikės papildomų investicijų ir tai trukdys užsitikrinti dinamišką vidurinę klasę stabilę visuomenę. Tai yra tai, kas nulėmė kon, ES konkurencingumą. Tai ties to ir sustosiu, nes man atrodo, mano 10 minučių jau baigėsi. Thank you. Ačiū. Toliau suteiksiu žodį ponui Toniu Kaldeirai. Jūs esate Kaldeira Limited vykdantysis direktorius ir esate vienas iš tų pavyzdžių iš tikro pasaulio. Papasakokite mums viską. Žodis jums. Gerai, dėkui pirmininkė. Taip, jūs teisi, mes iš tikrųjų esame tikrojo pasaulio atstovai. Esame nedidelė gamybos įmonė, įsikūrusi Liverpoolyje, Junktinėje karalystėje. Norėčiau paaiškinti visiems šiandieną štai ką. Kaip ir kodėl mes esame įstikinę, kad veiklos gražinimas jau vyksta ir tai tęsis ir toliau. Taigi savo pranešime šiandieną norėčiau Jums trumpai pristatyti mūsų įmonę, tam, kad Jūs galėtumėte geriau suprasti, kokiame kontekste mūsų įmonė veikia, taip pat kodėl mes manome, kad vyksta jau veiklos gražinimas ir kodėl mes nusprendėme sugražinti dalį darbo vietų iš Kinijos į Junktinę karalystę mūsų atveju. Ir norime taip pat padėti e, parlamento nariams suprasti situaciją iš gamintojų perspektyvos ir suteikti jums šiek tiek peno pamastymams. Taigi šiek tiek informacijos. Aš įkūriau įmonę 91 metais ir jie išaugo labai greitai nuo nediduko stalelio turguje iki rinkos lyderio. Mes gaminame pagrindę e, pagalvės ir taip pat audinius Taigi, išaugome nuo stalelio turguje iki rinkos lyderio. 2003 metais laikėme labai tvirtas pozicijas Junktinėje karalystėje. 2003 metais nuvykome į keletą pasaulinių parodų ir supratome, kad Kinija jau bus tuoj priimta į pasaulio prekybos organizaciją. Ir Kinijoje prekybos kainos buvo mažesnės negu kaštai Junktinėje karalystėje Taigi, trumpai tariant, mūsų įmonė negalėjo konkuruoti ir mums prieš akis atsivėrė labai paprastas pasirinkimas - arba vykti į Kiniją, arba nutraukti verslą. Taigi mes padarėme tokį strateginį pasirinkimą tuomet ir perkeliame pusę veiklos į Kiniją. Uždarėme vieną iš dviejų gamyklų Junktinėje karalystėje ir atidarėme gamyklą Kinijoje. Junktinės karalystės gamykla išsilaikė, bet ir jis sugebėjo e, konkuruoti, darydama tai, ką dauguma e, ekspertų pavadintų standartų. Mes pasirinkome gaminti aukštos kokybės e, produktus, taip pat mums labai padėjo tai, kad mūsų kalba buvo ta pati kaip Junktinėje karalystėje ir verslo kultūra buvo ta, ta pati mums pažįstama. Taigi mes daugiausia priekia, vykdėme priekybą su vietinėmis įmonėmis. Taip pat nusprendėme atidaryti biurą New York'e, Kaldeira USA ir pradėjome pardavinėti gaminius pagamintus tiek Junktinėje karalystėje, tiek Kinijoje, tiek JAV. Ši skaidrė galbūt nėra labai aiški Bet mums lūžio taškas įvyko maždaug 2007-2008 metais, kai baigėsi pirmoji globalizacijos fazė ir prasidėjo antrasis etapas. Tuo metu mes pastebėjome, kad kainos Kinijoje pradėjo aukti gerokai sparčiau negu kad Europoje ir vakarų pasaulyje. To rezultatai buvo tokie, kad Europa tapo vis konkurencingesnė kiekvienais metais ir Daug Europos politikų supranta, kad Europa ir toliau turės tapti konkurencingesnė. Ir šios dvi skaidrės turėtų dar pailustruoti. Pirmoji, pirmasis grafikas yra uh, Kinijos miesto vietovių darbuotojų atlyginimų augimas per dešimt metų. Matote, kaip jis auga Ir, ir jeigu sudėsime abi šias skaidrės, pamatysime, kad Kinijos, kaino, Kinijos kainos yra didesnės ir produktai yra gerokai brangesni. Čia kitoje skaidrėje matote, kad mūsų gamybos kaštai Kinijoje taip pat labai stipriai išaugo. Jau kolega minėjo, kad darbo kaštai Kinijoje išaugo, tai Kinijos provincijoje, kuri vadinasi Džedžiang, yra prie rytinių Kinijos krantų, netoli Šanhajaus mūsų gamikla tenai yra įkurta ir kaštai per 10 metų ten išaugo 4 procentais. Kai mes 2003-2004 metais pradėjome veiklą Kinijoje, tai mūsų kolegos e, Kinijoje uždirbo 10 procentų to, ką uždirbo kolegos Junktinėje karalystėje o 2015 metais Kinijos darbuotojai uždirba 35 procentus e, Junktinės karalystės darbuotojų atlyginimų. Taigi, matote, kad e, ir grafikai rodo tą, kad e, kaštai, Kinijos atlyginimai nuo 2000 iki 2012 metų išaugo 240 procentų o dešinėje matote, kokio buvo darbo kaštai eurozonoje. Jie nelabai kito. Taigi dabar Kinijos darbuotojai yra gerokai brangesnė negu buvo anksčiau. Ir dėl to tas skirtumas tarp atlyginimų mažėja, kaip sakė ponas Torės. Čia per septynis metus euras nukrito 34 e, procentais lyginant su RMB. Tai reiškia, kad Kinijos prekės Europos rinkoje tampa mažiau konkurencingos ir jeigu buvo dar ir daugiau faktorių, bet aš norėčiau sustelti į šiuos du ir paėmus šiuos du faktorius pamatysite, kaip e, situacija gerėja ES naudai. Ta rodo ir čia rodomas grafikas. Taigi, ką padarė Kaldeira? Mes reagavome į tendencijas rinkoje, sumažinome savo gamyklą Kinijoje, ji dabar yra gerokai mažesnė negu buvo anksčiau, ir dalį darbo vietų susigražiname atgal Junktinę karalystę. Ir dėl to mes mūsų darbo apimtis augant ne karalystėje, o Kinijoje mažėja. Mes dirbame su labai dinamiškais mažmenininkais Todėl turime atitinkamai koreguoti savo modus operandi, savo da, veiklos būdą ir turime pristatyti e, produktus, kad vienus iš Šanhajų, kitus Liverpoolį. Taigi mums nėra net klausimo, kad visiškai viskas sugražinti į Junktinę karalystę, bet turime skirstyti produktus tokios įmonės kaip mūsų turi tam tikrų išskirtinių e, ypatybių. Čia keletą paminėsiu. Jie, pirma, tai pajėgumai. Daugelį šalių pajėgumai sumažėjo, kai e, gamyba buvo perkelta į rytus, nes išvažiavo darbuotojai, technologija taip pat. Ir visą tai susigražinti atgal ne visada yra lengva. E, pavyzdžiui, labai daug gabių žmonių buvo prarasta, kai gamyba buvo perkelta į rytus. Tačiau, kalbant apie gamybą, labai svarbu yra tiekimo grandinė. Ir mūsų atveju taip pat taip yra. Ir dėja, kai tekstilės pramonė išvyko iš Junktinės karalystės 2000 metų pradžioje, tai ir tos įmonės, kurios rūpinosi tiekimu, užtikrino tiekimo grandinę, išvyko iš paskos. Taigi, Be to, finansų krizė visai neseniai praužėme, tik tai lipame dar iš jos. Ir kai buvo krizės įkarštis, tai tikrai nedaug kas pageidavo e, gaminti e, pagalvėlės Junktinėje karalystėje ir dėl to man nebuvo labai lengva įtikinti visus kitus įmonės valdytojus gražinti veiklą į Junktinę karalystę. Čia aš pateikiau tokį gamintojo verslininko manifestą, kuris turėtų padėti politininkams, e, politikams geriau suprasti, ko ieško verslininkai ir mažos vidutinės įmonės. Pirma, ką aš čia paminėjau, tai yra, kad Europa turi turėti didelius tikslus. Europa turi stengtis, kad tai būtų pats geriausias žemynas, pati geriausia vieta vystyti verslui pasaulyje. Nesakau, kad tai pasiekti bus lengva, bet mes turime būti konkurencingi ir turime dėti visas pastangas, kad tokie būtume. Ir iš politinės pusės žiūrint, to pasiekti būtų galima kuriant stabilę ekonominę aplinką, nes stabili ekonomika suteikia ramybės investuotojams, jiems lengviau daryti sprendimus dėl investavimo ir kaip ir ponas Torės minėjo jau, reikia mums e, ieškoti būdų, kaip išlaikyti tos projektus, kurie reikalauja didelių finansų. Toliau, visa e, verslo aplinka turi būti palanki verslui. Taigi mums reikia žemų mokesčių, paprastų, konkurencingų ir sąžiningų mokesčių. Reikia taikyti ne tokią politiką, kaip mes e, angliškai sakome, kai turi prašinėti pagalbos kaimyno, bet turi būti taisyklės vienodas, reiškia visiems. Toliau galima būtų pasinaudoti Junktinės karalystės pavyzdžiui, ten yra teigiama, kad Britanija yra atvira verslo įmonėms. Tokiu būdu yra bandoma e, parduoti savo rinką. Ir jeigu visos valstybės taip elgtųsi, tai būtų labai gerai, nes įmonės tuo metu panorėtų iš už ES ribų susigrė... atgabenti, perkelti savo veiklą atgal į ES. Taip pat politikai gali nustatyti lūkesčius ir gali padėti šviesti vartotojus valstybėse narėse. Nes tikrai nusteptumėte sužinoję, kiek daug žmonių mano, kad konkuruoti su Kinija yra neįmanoma, nes Kinija yra tokia didžiulė šalis, tokia pigi šalis, bet iš tiesų tai nėra tiesa. Kai kuriuose srityse tikrai galime konkuruoti su Kinija ir manau, kad politikai galėtų to pasinaudoti ir apie tai informuoti savo rinkėjus. Nes, kaip aš anksčiau ir sakiau, kadangi Kinijoje auga darbo kaštai ir taip pat valiutos kursas tampa palankesnis eurui, tikrai galime konkuruoti su Kinija. Ir be to dabar yra pats laikas pasikviesti įmonės atgal į Europos Sąjungą ir politikai gali tikrai prie to prisidėti. Ir kai jeigu ES sugrįžtų gamintojai, tuomet turbūt iš paskos sugrįžtų ir e, tiekimo grandinės dalyviai. Taigi grįžtų darbo vietos ne vien tik tai gamybos įmonėje, bet ir tiekimo grandinėje. Mano įmonė tą taip pat mato, nes tuos, tos darbo vietos, kurios, kurias mes pargabenome, perkeliame atgal į Junktinę karalystę, buvo daugiausia gamybos vietos, bet vis tiek atitinkamai sugrįžo ir vadovybės pozicijos ir panašiai. Todėl, kad daug įvairių darbo vietų yra įmonėje ir ją sugražinusi Europos Sąjunga grįžta visos tos darbo vietos. Be to investicijos labai svarbu. Būtina sukurti infrastruktūrą, užtikrinti švietimą, mokymą, renkti darbo jėgą, kitaip sakant. Taip pat reikia padėti verslo įmonėms suprasti, kad tikrai verta grįžti atgal, nes devynis kartus iš dešimties Europos verslininkai arba didelės įmonės tikrai norėtų veiklą vykdyti Europos Sąjungoje. Tai jiems reikia visiškai nedaug spustelėjimo, pakvietimo ar įtikinimo ir jie sugrįž. Ir dar reikia parodyti, kad galimybės gražinti gamybą į Europos Sąjungą yra tikrai didelės nes jeigu Kinijos darbo kaštai auks ir toliau, tai gražinti gamybą ES tik, taps tik tai patraukliau. Ir iš pastarųjų įvykių galima spręsti, kad Kinija taps brangesnė šalimi ir kaštai bei kainas Kinijoje auks ilgalaikėje perspektyvoje. Kalbant apie kalderą USA, tai mums labai svarbu, kad TTIP, mm, transatlantinė investicijų programa, e, būtų pasirašyta ir tuomet, jeigu mes galėsime e, audinius pagamintus Junktinėje karalystėje e, pardavinėti JAV, be papildomų muitų, be papildomų kliūčių, tai mes tikrai galėsime padinti savo gamybos apimtis ir tai leis sukurti dar daugiau darbo vietų Junktinėje karalystėje. Na ir pabaigai turiu vieną klausimą. Aš esu susitikinęs, kad gamybos gražinimas ES vyksta jau dabar ir mano valstybėje taip pat. Bet aš turiu klausimą čia esantiems delegatams, ar jūs pasirengę gamybos gražinimui į ES, nes aš manau, kad kai kurios valstybės narės nėra tam pasiruošusios. Ir aš manau, labai, kad yra labai svarbu, jog jūs e, tikrai padėtumėte žmonėms suprasti, kad tai jau vyksta ir tie, kurie sugebės reaguoti tos pokyčius greitai, gaus didžiausią naudą. Ačiū, ponia Kaldeira. Toliau sutiksiu žodį ponui Manuel Garcia Selgado kuris yra užimtumo ir sektorinės politikos e, generalinis sekretorius metalurgijos darbuotojų nacionalinėje federacijoje. Prašau, žodis Jums. Muchas gracias, buenas tardes. Un placer participar en. Labą dieną visiems. Man teko didelė garbė, e, kad mane pakvietėte į šį komitetą. Tikrai labai džiaugiuosi galėdamas pasisakyti Europos parlamento užimtumo ir socialinių reikalų komitete. Aš išklausiau, e, e, ką sakė kiti svečiai ir noriu papasakoti, kad e, Ispanijoje prieš porą metų buvo atlikta darbo rinkos reforma. Joje ją atliekant dalyvavo ir Europos centrinis bankas, ir Europos komisija, ir Ispanijos vyriausybė. Ir Ispanijos vyriausybė, imdamas iš šios reformos, nekais pavertė savo rinkiminius pažadus. Taigi, turiu pasakyti, kad įgyvendinant tą reformą, E, ženkliai e, sumažėjo socialinio e, draudimo įmokos. Ir žlugo daugiau kaip 400 tūkstančių darbo vietų, nors reforma buvo pradėta įgyvendinti norint sukurti daugiau darbo vietų. Ir taip pat E, reikia pažymėti ir tai, kas, kad kas ketvirta e, darbo sutartis e, Ispanijoje yra laikina. Ypač tai daž, dažnai atsitinka jaunų žmonių atžvilgių. Nemažai jaunuolių turi tokias darbo sutartis, pagal kurias gali dirbti tik tais porą valandų per dieną. Ir kaip sakiau, apie 23 procentus e, e, darbo vietos daro laikinos darbo vietos. Kaip jau sakiau, e, ta darbo rinkos reforma tiesiog sužlugdė daug darbo vietų arba pablogino darbo sąlygas. Na, o šioje skaidrėje matote, kad apie 61 procentas tų uh, E, darbuotojų, kurie dirba tik dalį dienos, e, taip daro ne savo noru, o dėl to, kad e, jiems buvo primestos tokios darbo sąlygos. Tai štai kokį padarinių atnešė struktūrinė reforma Ispanijoje. 25 procentai visų darbuotojų e, dirba tik dalį dienos ir e, kai kurios darbo vietos e, iš viso e, dingo po 2012 metų reformos. Dabar e, nedarbo lygis Ispanijoje yra 25 procentai. Yra tikrai daug darbingo amžiaus žmonių, kurie norėtų dirbti, tačiau neturi darbo. Na, o šių metų Liepos mėnesį e, paaiškėjo, kad 22,37 e, procentais padidėjo tokių, tokių, padaugėjo tų žmonių, kurie yra pajėgus dirbti, bet e, negali dalyvauti darbo rinkoje. Taip pat išaugo ir skurdo lygis. Yra ir tokių žmonių, kurie dirba, bet vis tiek skursta. Jaunimo nedarbas yra aukštesnis, didesnis negu kad bet kada anksčiau. E, e, šių metų e, Liepos mėnesį jaunimo nedarbo lygis buvo 49,2 procento. Tai tiek buvo žmonių jaunesnių negu kad 25 metai amžiaus, kurie neturėjo darbo. Taip pat nepamirškime, kad nemažai e, ispanų jaunuolių e, iškeliavo ieškoti geresnio gyvenimo į kitas šalis. Ir e, taip pat buvo nemažai migrantų, kurie anksčiau dirbo Ispanijoje, bet ištikus krizėje grįžo į savo kilmės šalis. Na, o dabar pažvelkime į šią skaidrę. Čia kalbama apie ilgalaikį nedarbą, tai yra apie to žmonės, kurie uh, dirba, nedirba daugiau kaip e, metus arba dviejus metus. Nedarbo išmokos e, e, sumažėjo, tuo tarpu ilgalaikių bedarbių padvigubėjo. Ir tai reiškia, kad tie žmonės patiria socialinę atskirtį. Ir paskui tokie žmonės tiesiog nebeturi galimybių sugrįžti darbo rinką na, šioje skaidrėje yra kalbama apie tuos žmonės, kurie negauna e, e, bedarbio pašalpos ir e, kuriems mokamos socialinės išmokos dar labiau sumažėjo. Dažnai darbo sutartis galioja tik du mėnesius ar dar trumpiau Na, o pramonės sektorėje, kur anksčiau e, būdavo sudaromos nuolatinio darbo sutartis, tai dabar tos stabilios darbo vietos, e, kurios užtikrindavo didžiulę socialinę apsaugą, dabar tapo prastesnėmis darbo vietomis. Prastų darbo vietų skaičius pramonės sektorėje irgi padvigubėjo. Čia matote, kiek e, yra sudaroma e, e, sutarčių pramonės sektorija dirbti ne visą, dirbti tik tais dalį laiko. Tokių sutarčių iš viso yra apie 91 procentas ir jų tikrai, jų skaičius tikrai labai išaugo. Dažnai tokios dalinio darbo sutartis galioja e, mažiau negu kad savaitę. Keturis kartus padaugėjo tokių sutarčių. Dabar e, jų e, skaičius sudaro 28 procentus. Buvo uh, uh, juodasis pirmadienis, kai per vieną dieną buvo atleista iš darbo daugiau kaip 330 e, tūkstančių žmonių. Taigi, matome, kad dabar nėra stabilaus ekonomikos modelio, kuris kurtų naujas darbo dienas, e, naujas darbo e, vietas, atsiprašau. Yra ir nemažai žmonių, kurie dirba internetu, yra pažeidinėjamos jų teisės, pavyzdžiui, tokie žmonės yra verčiami dirbti savaitgaliais. Jeigu viskas taip klostysis ir toliau, tai e, darbo rinkoje įsigalės dar didesnis chaosas negu kad šiandien. Kokias alternatyvas galėtumėm pasiūlyti? Mes manome, kad e, tokią situaciją reikia sustabdyti. Mums reikėtų europinio socialinio modelio, e, e, tokio modelio, kuris užtikrintų e, darbo teisės gynimą, o taip pat ir konkurencingumą, bet to negalima pasiekti mažinant atlyginimus. Ispanijoje tai buvo padary, bandoma padaryti, 20 procentų buvo sumažinti darbuotojų atlyginimai. Bet vis tiek vis, vis tiek pasaulyje atsiras tokių regionų, kur atlyginimai bus dar mažesni. Ar tai būtų Bangladešas, ar Afganistanas, ar dar kažkokia tai šalis. Mes turime ginti Europos socialinį modelį. Ir tai reiškia, kad mums reikia vykdyti aktyvę pramonės politiką, aktyvę ekonomikos politiką, taip pat mums reikia stiprios nacionalinės ir europinės politikos, kurios tarpusavėje būtų derinamos. Mes nuolat teikdavome e, tokius pasiūlymus Europos parlamentui, Europos profsąjungų vardu. Europos parlamente reikia atsižvelgti pačius įvairiausius aspektus. Pavyzdžiui, reikėtų stiprinti e, tą pramonę šaką, kur gaminami aplinką tausojantis įrenginiai. Taip pat daugiau dėmesio reikia skirti moksliniams tyrimams, infrastruktūrai, socialiniam dialogui. Uh, E, kolektyvinėms e, dėryboms. Taip pat reikia siekti harmonizuoti teisės aktus, kurie veikia darbo rinkoje. Dabar e, galioja daug įvairių teisės aktų, daug įvairių taisyklių ir dėl to nukenčia darbuotojai. Ir taip pat nereikėtų pamiršti ir dar vieno dalyko, o būtent reikėtų investuoti švietimą ir mokymą, taip pat e, profesinės kvalifikacijos kelimą. Mes e, čia galėtumėm e, būti pasauliniai lyderiai. Būtent čia slypi didžiulis Europos potencialas. Jeigu mes to nedarysime, tai ir toliau uh, E, e, darbo sąlygos prastės. Jeigu nevyks kolektyvinės dėrybos su profsąjungomis, tai tiesiog bus pažeisti Europos pamatai. Konkurencingos įmonės. Konkurencingose įmonėse e, vis dažniau į sprendimų prieimimo procesą yra įtraukiami ir darbuotojai, pagerėja aplinka darbe. Ir darbuotojas e, e, jaučiasi atsakingas už savo e, darbo sritį, jis jaučiasi gerai, nes gali išmaitinti savo šeimą. Darbo sąlygų prastinimas ir atlyginimų mažinimas darbuotojus paverčia prastesniais. Ir tokiu būdu nekuriamos darbo vietos, neįmanoma tokiu būdu užtikrinti ir e, produktyvios ekonomikos ar ekonomikos atsigavimo. Taigi, mes manome, kad Europa turi žengti svarbų žingsnį. Junkerio planas yra puikiai pradžia, nors, aišku, tokio plano ir nepakaks. Tačiau e, Europos socialinis modelis e, turėtų e, siekti žmonių gerovės. Darbuotojai turi turėti padarės gyvenimo sąlygas. Na, o dabar matome, kas darosi. 25 procentai žmonių neturi darbo. Nemažai žmonių ilgą laiką nedirba. Arba dirba prastomis sąlygomis. Mums yra būtinas Europos socialinis modelis, nes jis galėtų padėti atsigauti mūsų nacionalinių valstybių narių ekonomikai. Labai ačiū už šią prezentaciją. Gal mes e, pradėkime e, nuo realizmo ir pažiūrėsime, kur jis mus atves. Jau yra komiteto narių, kurie paprašė žodžio ir aš visų pirma norėčiau steigti žodį Marija Reina. Ne, visų pirma, Edward Marta, prašom. Merci, madame la présidente, et merci. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti e, trims prelegentams. Na, štai išgirdome trys e, pasakojimus apie tai, kaip atrodo Europa ir kaip Europa neturėtų atrodyti. Tikrai labai džiaugiausi klausydamasis dviejų pirmųjų prelegentų, kurie mums pasako apie socialinį dialogą, kuris, kuris iš tikrųjų ir sukūrė visą tą turtą, turtingumą mūsų. Iš tikrųjų labai daug yra mm, stereotipų siejamų su darbo pasauliu, darbo rinka ir reikia akcentuoti tai, kad e, iš tikrųjų reikia tų priemonių, kurios paskatintų e, įmonės kurtis ES, dirbti ES. Tikrai jūs puikiai reklamuojate Europą ir ekonominį, socialinį, fiskalinį modelį. Iš tikrųjų, tikrųjų tai yra mūsų reklamos Um, priemonės, e, fiskalinis, ekonominis stabilumas, tai yra mūsų pranašumai. Iš, iš tikrųjų, na, aš galvočiau, kad įmonių akimis Europa būtų ideali vieta investuoti, tačiau labai dažnai, žinoma, e, problemos lypi e, detalėse, gal šiuo atveju ne tiek detalėse, kiek tame, kad daug kas į tuos pastus patenka, kad galvodami, kad augimą užtikrinsime tik kovodami su darbo kaina mažindami ją. Ir štai Ispanijoje, pavyzdžiui, girdėjome visiškai darbuotojų teisės mm, sumažintos, sugriautos ir visi kalba štai, Ispanija atsigauna. Tačiau apie kokią Ispaniją mes kalbame? Tai yra turtingųjų Ispanija, o darbininkų Ispanija, eilinių žmonių Ispanija, kaip mes girdėjome iš trečio prelegento, ką turi 50 mm, procentų jaunimo, kuri neturi darbo. Iš tikrųjų, negaliu džiaugtis tokia Europa. Mat, matome, kas nuo 2010 metų e, per visą žiniasklaidą, ką mums trimituoja, iš tikrųjų, kaip blogėja visos sąlygos, darbo sąlygos, darbo sutartys greunamos ir taip toliau. Iš tikrųjų, galvoju, kad reikia paskatinti Europą visiškai kitaip elgtis. Ir būtent, e, ir, ir kaip pasakė ir panas Kaldeira, ir tarptautinis darbo organizacijos atstovas, Europa tampa vis labiau ir labiau konkurencinga. Mes sugebame tai padaryti, galime tai padaryti, dėdami pastangas, pavyzdžiui, į mokymo, švietimo sritį, kaip ir buvo akcentuota. Tai iš esmės ir yra mūsų kapitalas, mūsų kompetencija, kvalifikacija. O kolega iš Ispanijos, kas sakė, apibendrindamas tą situaciją, kuomet yra daugybė darbų, dega jokių garantijų. Tai tikrai nepadės mus išspręsti problemą, žiūrint ilgalais, ilaik, ilgesnį laikotarpį. Mes sugriausime būtent tą savo konkurencingumo kapitalą. Tai yra esmė galvojant apie tai, ką pasakė prelegentai, iš tikrųjų, taip, tai yra invest, investicijų krizė, nėra priegos prie finansavimo ir Europa ką pamatė per paskutinis krizės metus, kad tai iš tikrųjų mes nebegalime daugiau taip gyventi, nes mes stovime ant galvos, aukštinkojam apsivertę. Reikia viską pakeisti, visa politika yra formuojama tam, kad būtų apsaugotas investicijos, netgi mm, pernelyg smarkiai jas apsaugant. Ir tai š toks šiandienos yra pasaulis, kuriame mes gyvename. E, visa ta politika, kuri gyvenama, taip pat ir Junkerio politika, taip, gal, gal nukreipta reikiama kryptimi, bet viskas yra daroma, kad būtų apsaugotos investicijos ir yra sakoma investuotojams, ateikit pas mus, tikrai jokios rizikos ne, neprisijimsite. Taip, nes paskui visa rizika yra sumesta darbininkam, darbo jėgai, jie neturės jokių garantijų, iš jų bus atimtos socialinės e, garantijos, socialinės teisės ir visa kita. Jie turės turit nešti visą tą naštą. Tai iš tikrųjų noriu tai akcentuoti, aš, dėk, aš akcentuočiau, tai ką pasakė ponas Kaldėra, taip, Europa bus vis labiau ir labiau konkurencinga, jeigu jin išsaugo savo vertybę, savo kapitalą, būtent apmokymą, kvalifikaciją. Aš apgalę savo dėl tai, kas, na, nepakankamai gal buvo aptartas tas klausimas, kaip e, Europos, kuri e, tikrai už aplinkos apsaugą pasisako, kuri kovoja už aplinkosauginius dalykus. Mes tengiamės um, užtikrinti, kad Europa išsaugotų būtent savo tos aplinkosauginius visus pranašumus, atsinaujantys energijos šaltiniai ir taip toliau. Tikrai e, verta dėl, apie tai pagalvoti prieš iškeliant veiklą kitur ir manau, kad tai yra pranašumas. Dėkuoju visiems trims prelegentams. Toliau, ponė Makintar. Thank you very much, uh, Madam Chair. Labai ačiū, pirmininkė. Visi trys pristatymai tikrai sužavėjo mane. Dėkoju ponui Torės kad jis mums pateikė taip pat ir statistikos, e, kad jis mums parodė tam tikras galimas tendencijas, kur, kur galbūt ne visuomet pakanka mokslinių tvirtų įrodymų, bet tam tikrus ženklus mes matome. Mes matome jau iš tikrųjų, kad yra daugiau veiklos, kurie gal, galbūt vykdoma Europoje, o ne už jos ribų, galbūt daugiau investicijų atkeliauja į Europą, neiškeliauja iš Europos ir aš manau, kad tai labai padrasinančiai nuteikia. Džiugu buvo klausytis Toni Kaldeiros, kai jis pasakoja apie savo įmonės sėkmę, apie tai, kaip jis sugražino darbo vietas atgal į Europą, jo atveju netgi atgal į Junktinę karalystę. Man atrodo, iš tikrųjų, jo kreipimasis, jo e, visa ta programa, kaip galėtų kai būtų galima toliau viską tęsti, reikia įtikina. O ponė Salgado po pasiklausiusi jūsų patėjo didžiulę depresiją. Man labai liūdna dėl jūsų šalies. Visose Europos valstybėse matome, kad darbo vietų daugėja, matome, kad ir mm, atlyginimai auga 2,8 procentų vidutiniškai, yra tikrai mm, rekordiškai daug žmonių sugrįžtančių į darbo rinką, tai labai liūdna, kad jūsų Ispanijos patirtis yra visai netokia ir uh, Tai labai liūdina, tikrai taip neturėtų būti. Ir jeigu mes suprastumėm, kaip svarbu yra padėti verslininkams, ne, nesupančioti jų biurokratijoje, ne, neužkrauti naštos, kuri lėtintų jų veiklos plėtrą. Tai manau, kad tai labai padėtų Europai. Ypač pa, Ypač džiaugiuosi komisijos vicepirmininko Timmermanso darbu. Jis yra socialistas, taip aš konservatoriai, jis socialistas, bet aš labai pritariu jo požiūriui ir jo idėjai, kad turėtų būti geresnis reguliavimas tam, kad sudarytumėm galimybės mūsų verslininkams dirbti savo darbą, tai yra užsimti savo veiklą, kurią jie ir turėtų užsiimti. Kolegos pateikė tokius pavyzdžius, pavyzdžiui, e, kėpėjas daugiau laiko e, skiria formalumų ir visokių formų pildymui, nei duonos kėpimui jam lieka to laiko. Tai štai kokie pavyzdžiai. Man atrodo, reikia galvoti apie tai, kaip geresnio reguliavimo darbo atverkė galėtų padėti uh, šiai darbotvarkiai, tai yra e, visos veiklos gražinimo ES darbotvarkiai. Par dėl inovacijų, bijau, kad mes kaip teisės aktų leidėjai turime būti atsargus tam, kad nestabdytumėm e, naujovių. Galbūt turime paaiškinti, ko mes norėtumėm pasiekti, o nebūtinai apibriežti, kaip tai padaryti, nes jei per nelyg griežtai apibrėži tai, kaip tai reikia daryti, tai ne, nepalieka jokių galimybių um, novatoriškai pažiūrėti į sprendimų paiešką. Pavyzdžiui, 80 e, milijardų eurų mes turime penkeriems metam per horizontą 2020 programą ir viena iš e, programos savybių yra tai, kad pavyzdžiui yra ne vien tik tai um, e, žvelgaus e, pavyzdžiui, programai skirtas lėšas iš tikrųjų, kur galima tuos pinigus panaudoti pasitelkiant inovacijas ir tai suteikia konkurencinį pranašumą dalyviams ir tuomet didesnė yra tikimybė, kad darbo vietos sugrįž į Europą ir tais atvejais, kai jos buvo iš Europos prieš tai iškeltos kitur. Tai aš manau, kad mūsų ateitis yra šviesi. Labai a, norėčiau išgirsti mūsų trijų prelegentų komentarus į tuos mano tris klausimus. Toliau Jūta Steinruk, paskui Irina, Lavajova ir Valas Jūta Štainer, visų pirma. Ačiū. Aš visų pirma norėčiau padėkoti visiems trims svečiams. Ačiū už tai, kad jūs radote laiko ir e, atvykote padiskutuoti su mumis. Prieš tapdama politikę Aš e, anksčiau dirbau verslo pasaulyje ir iš tikrųjų pastebėjau, kad nemažai įmonių išsikėlė ieškoti geresnių e, sąlygų kitur, pavyzdžiui, į Aziją ar į Afriką, kai kurios iš jų paskui sugrįžo ir į Europą. Uh, bet buvo ieškoma pigios gamybos galimybių, e, taip pat ir buvo siekiama mokėti keturis kartus mažesnį atlyginimą darbuotojams. Aš manau, kad būtų gerai, jeigu Europos įmonės prisimtų regioninę atsakomybę. Laimiai yra ir daug puikių pavyzdžių. Vienas iš kalbėtojų sakė, kad uh, visą laiką galima rasti tokį pasaulio regioną, kur būtų galima dar pigiau gaminti. Mums reikia tapti konkurencingais pasaulyje. Čia turiu omeny kvalifikacijų kėlimą, aukšto lygio technologijas ir taip toliau. Ir čia tikrai reikėtų investicijų Reikia investuoti į infrastruktūrą, gerą švietimą, technologijas. Ir e, čia reikėtų panaudoti ir e, valstybės biudžetus, viešai biudžetą. Kai kas nenori mokėti mokesčių, e, bet vis tiek ir tokios įmonės turėtų investuoti socialinę taiką. Nepakanka pažvelgti vien tik tai iš vieną medalio pusę, visą laiką reikėtų vertinti bendrą kontekstą. Tokia užduotis tenka mums, politikams. Dabar dėl Europos konkurencingumo. Manau, kad dabar tiesiog turėtų daug įmonių steigtis Graikijoje. nes e, dabar ten atlyginimai yra nedideli. Panas Kaldera e, kalbėjo apie vartojimo prekes. Iš tikrųjų, ne automobiliai perka automobilius, bet darbuotojai perka automobilius. Taigi reikia užtikrinti, kad darbuotojai gautų pakankamai didelį atlyginimą, kad turėtumėm vartotojus. Aš norėčiau pateikti klausimą. Ko gero visiems trims svečiams. Beje, kai kurie iš jūsų apie tai ir kalbėjote, pažiūrėjau, ponas e, e, Kaldera e, pateikė pavyzdį apie jo atstovaujamą įmonę, kuri sugrįžo. Ir aš noriu pasteirauti, ar dabar jūsų įmonėje yra tiek pat darbo vietų, kaip prieš iškeliaujant į kitas šalis. Ir ar galite pateikti pavyzdžių ir apie kitas įmonės, ar vis dėlto jūs esate kaip tarsi įmonė pionierė. Bet gal yra ir daugiau pavyzdžių, kai įmonės grįžta atgal ir sukuria aukštos kokybės darbo vietų. Taip pat buvo pateiktas ir Ispanijos pavyzdys, bet aš norėčiau daugiau konkrečių faktų apie metalurgiją, automobilių pramonę, e, žaliavų tiekimo pramonę. Gal galite konkrečiau irgi dar pateikti pavyzdžių apie šiose sritise dirbančias įmonės? Tikrai mane labai domintų konkretus pavyzdžiai. Aš tikrai norėčiau išgirsti iš jūsų daug informacijos. Ačiū Marija. Marina. Ačiū. Būtumėm galėję surenkti šios e, klausimus kartu su INTA komitetu, nes dauguma prelegentų būtent ir kalbėjo apie pramonės e, iškelimą ir atkelimą į Europos Sąjungą ir globalizacijos poveikį, būtent nes ekonomika yra labai globalizuota ir tie tie ryšiai yra labai svarbus ir tus ir ta, ta, ta sąveika. Aš dirbu abiejose komitetuose, tai aš galiu pasisakyti ir Intos, ir užimtumo komiteto, komitetų vardu. Aš tikrai pritarčiau tam, ką pasakė e, Jūta. Manas Kaldeira papasakojo apie tai, kaip sunku buvo. Mm, Kinijoje įsitvirtinti ir ypač apie visus sunkumus sėtinius su PPO kalbėjote, o mes girdėjome taip pat ir visiškai, mes galėjome Mes galėjome išgirsti ir visiškai kitokią istoriją, kad pavyzdžiui, e, Kinijos įstojimas į PPO davė daug naudos, kadangi sumažėjo nesažininga konkurencija ir taip toliau. Taigi, aš manau, kad mes galėjome šiandien išgirsti ir kitok, visiškai kitokios įmonės paliudymą, kuri būtų pasidžiaugusi, pavyzdžiui, Kinijos įstojimu į e, PPO, bet kad tai įvyktų, visiškai kitokios politikos reikėtų, taigi kokios. Ir manau, kad į darbo atverkę reikia įtraukti įtraukti ir tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, tvarus, e, subalansuotas augimas. Reikia galvoti todėl ne vien tik tai apie TDO normas, bet ir apie aplinkosauginės normas. Ir va štai kolegos tai paminėjo, iš tikrųjų, visa tai yra sėtina su žmogaus gerove ir socialinė gerovė, ir aplinkosauginė gerovė, ir visa tai turi būti siejama su e, laisva priekyba. Ir jūs, ponia, kalbėjai, yra būtent pasmerkite nesažininką konkurenciją. Aš manau, kad kitos įmonės, e, pavyzdžiui, kurios dirba su JAF, jau tarsi yra užmirštos, jau nebetraukime tai į darbo atvarkę, nes m, nebekalbama apie nesažininką priekybą čia. Mes turime dabar um, priekybos susitarimus, kurie aprengiami tarsi tokiu gražiu, lengvesnio reguliavimo rūbų, bet iš tikrųjų tai yra visiškas dereguliavimas. Aš pritariu tam, ką jūs pasakėte, nes man taisyklės patinka, kai jos gina žmonės. Man atrodo, kad geresnis reguliavimas visai nereiškia, kad jokio reguliavimo neturi būti. Ir Na, aš e, paprieštaraučiau kolegai, nors jis socialistas, kuris painėja e, geresnį reguliavimą su reguliavimo nebuvimu. Iš tikrųjų, kai mes kalbame apie laisvą priekybą paslaugomis, e, tai nereiškia, kad reikia atsisakyti bet kokio reguliavimo paslaugų srities. Tai yra vis labiau skaitmeninamas sektorius ir negalima atsisakyti taisyklių. Pažiūrėkime, kas vyksta su Uberiu, taksi sektoriuje. Pažiūrėkite, amerikiečių įmonė greuna Europos socialinį modelį ir kraunasi kišenės pilnas pinigų. Mes negalime, iš tikrųjų, kai eina kalba apie tarptautinę priekybą, negalima leisti, kad vyktų tokia nesažininė konkurencija. Aš kreipiuosi, tada ar jūs kalbate? galvojate, kad reikia privalomų taisyklių, kurios apgintų mūsų e, modelį ir užtikrintų mūsų konkurencingumą to pačiu? You, e, Martina. Dėkui, Martina Diebalova. Ačiū, panė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad aš pati ir Aldės frakcija e, mano, kad prekybos sugražinimas, gamybos sugražinimas Europos Sąjunga yra galimybė kurti naujas darbo vietas ir ypatingai darbinti jaunuolius. Noriu pasakyti, kad e, labai teisingai ponas Kaldeira pasakė, kad jis yra iš tikrojo pasaulio. Aš irgi buvau iš to tikro pasaulio ir iš jo išėjau šiek tiek daugiau nei prieš metus. Ir iš tiesų galiu pasakyti, kad tikrai yra tokios įmonės, kuriams reikia naujų e, tarptautinių strategijų. Aš per 20 metų mačiau labai puikiai, kaip keitėsi Europa. Iš pradžių įmonės dešimto, dešimtmečio pradžioje iš vakarų Europos kraustėsi į rytų Europą, todėl kad darbo jėgos kaina buvo ten gerokai mažesnė, taip pat energetikos, energijos kaina buvo gerokai mažesnė, pastatų nuoma ir taip toliau. Po to jos išsikraustė iš vis už Europos ribų, bet kokios priežastys buvo visų tų pokyčių. Iš pradžių Pagrindinė priežastis buvo kaštų skirtumas. Antra, tai buvo prieiga prie naujų rinkų. Nes buvo tiesiog strateginė prasme geriau būti kažkur kitur, nes tokiu būdu buvo galima užsitikrinti lengvesnę prieigą prie naujų rinkų. O trečia priežastis buvo rinkų lankstumas. Kai kuriuose ES valstybėse narėse tos įmonės nerado, joms reikalingo lankstumo ir todėl keliavo už Europos ribų. Dar viena priežastis buvo uh, E, kompetentingos e, kvalifikuotos darbo jėgos paieškos, nes Europos, Europoje nebeliko e, kvalifikuotų darbuotojų, tokių kokių toms įmonėms reikėjo ir jos jų ieškojo kitur. Todėl aš noriu paraginti jūs, ponia Kaldeira, nenustokite kalbėti apie pramonės, gamybos įmonių, mažų ir vidutinių įmonių poreikius politikams, nes mums tikrai reikia nuolatos gauti pačią naujausią informaciją apie tai, kas vyksta ir kokie yra e, pramoninių įmonės, įmonių poreikiai. Aš turiu keletą klausimų. Pirmas, tai yra man pats svarbiausias ir aš tikrai norėčiau išgirsti jūsų nuomonę tuo klausimu, visų trijų pranešėjų. Aš čia minėjau kaštus, jų skirtumus, e, naujas rinkas, links, e, lankščią darbo rinką, bet norėčiau jūsų paklausti, kas jūsų nuomonė dabar pat būtų reikalinga, ką turėtų pasiūlyti Europos Sąjunga, ko jų turėtų pasiūlyti daugiau negu kitos rinkos, ar tai yra kvalifikuota darbo jėga, ar tai yra, nežinau, geras oras, ko jūsų nuomonė reikia, ką mes turėtume pasiūlyti, koks galėtų būti ES rinkodaros arkliukas. Antras dalykas, ko norėčiau jūsų paklausti, galbūt konkrečiai ponui Kaldeirai, kokia yra jūsų geroji praktika su jaunimu? Ar jūs turite kokiu nors strategijų dėl stažuočių, dėl e, pameistrystės galimybių? Ir ar jūs manote, kad tai yra naudinga, ar tai pasiteisina? Ir dar klausimas jums visiems, kokias priemonės pasiūlytumėte mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad jos galėtų e, drąsiai grįžti į Europos Sąjungą. Kokias priemonės galėtumėte jiems pasiūlyti? Na ir paskutinis klausimas, apie tai kalbėjo pirmasis pranešėjas ir esu labai už tai dėkinga, kad Europa turi didžiulę progą e, pasipelnyti ir gauti naudos iš gamybos gražinimo Europos Sąjungą e, skaitmeninių paslaugų srityje. Man atrodo, kad skaitminės darbotvarkės mes niekaip neįgyvendiname todėl, kad mums trūksta skaitmeninių įgūdžių. Man tikrai neįtik, neįtikėtina atrodo, kad Europai 2020 metais gali trūkti 800 tūkstančių kvalifikuotų e, informatikų, žmonių turinčių skaitmeninį raštingumo pakankamo lygio. E, Taigi, kaip manote, ką turėtume nuveikti šioje konkrečioje srityje, nes dabar Europai tai yra didžiulis iššūkis. Dėkui. Ačiū, Gijom Balas. Ačiū. Pristatymai buvo tikrai įdomus. Aš norėčiau užduoti štai tokį klausimą. Jei teisingai suprantu, uh, gali būti, kad tas veiklos grįžimas į ES gali būti nulemtas darbo kainos augimu Kinijoje. Tas jau gerą dešimtmetį yra svarstama, kad iš tikrųjų Kinijoje darbo jėgos kaina auks ir Europa taps konkurencingesnė. Tačiau problema yra ta, kad į tą laiką Europa bandė kiek tai sumažinti, aišku, socialinius standartus dėl to, kad vyksta konkurencija, kažkiek buvo bandama tai padaryti, o dar toliau ir investicijų matome situaciją ir mm, Europos galimybės kurti naujus, ob, nu, naujus objektus, nau, nau, a, naujas priekes Tai palyginti su, pavyzdžiui, kitų pasauliu, matome, kad yra didžiulis atotrukis, matome, kad privatus sektorius mažiau investuoja, bet prie to dar ir viešasis sektorius mažiau investuoja. Viešasis sektorius dažniausiai išlaidas daro ne investicijų tikslų, o visai kitokiais tik tikslais ir, ir matome jau tai tikrai ne, daug metų, nuo, nuo 2008 tai žinoma aktualu. Tai aš noriu jūsų paklausti, būtent dėl to investavimo, kaip įmonės mm, sprendžia tą klausimą, na, Prancūzijoje mes kiekvieną mėnesį vis tikimės, kad privataus sektoriaus investavimas atsigaus, tačiau vis tai neįvyksta, tai ką jūs galvojate, ką čia reikia padaryti ir toliau dėl darbo jėgos kainos darbo jėgos kaina yra tikrai sumažėjusi Prancūzijoje ir dabar pas mus jį kainuoja pigiau nei Vokietijoje, tačiau tikrai tai investicijų nepaskatino. Uh, tikrai pas mus nėra investuojama daugiau nei Vokietijoje. Ir dar vienas dalykas, matome, kokia yra paklausa ir dar tas privataus sektoriaus įsiskolinimas. 2008 metais juk tai ir buvo privatus tas įsiskolinimas ir sukėlė visą krizę JAV. Ir tą stagnaciją matome darbuotojų jau gerus 30 mečius yra absoliuti stagnacija. Tai kaip Kaip dabar iš to užburto rato iš, išbristi mažai investicijų, tada o, maža paklausa, nes nėra perkamosios galios ir paskui toliau vėlgi tos investicijų nėra ir taip toliau. Dominik Marto. Ačiū sugražinimas į ES reiškia, kad prieš tai įvyko e, tos veiklos, tos gamybos iškelimas, kurį mes visuomet ir smerkėme. Europa neturi jokių efektyvių prerogatyvų, nei kompetencijos darbo jėgos rytyje. Ir sugrįžimas reikštų, kad pasikeistų realiai nedarbo visas pobūdis, kiekybinis ir kokybinis, tačiau to dar mes nematome. Tai aš noriu paklausti, iš tikrųjų, greičiausiai viską nulėmė ne Europos augimas, o tai, kad kitose valstybėse e, trūk, yra augimo stagnacija, aš minėčiau Kiniją, kitas BRICS valstybės. Taigi, reikia turėti omenyje bendrą situaciją pasaulinėse rinkose. Ir man atrodo, kad veiklos grįžimas ES neturėtų skatinti griežtos supranacionalinės Europos politikos formavimo informavimo, kur būtų ignoruojamos valstybių narių teisės. Aš noriu paklausti, kaip ir kada tas veiklos sugrįžimas Europos Sąjungoje ir tada atstovas pasakė, neaišku kol kas, kaip vyksta, kas yra, mm, ka, kaip yra, um, su, su, kokios yra tai valstybės, ar tai yra tų taip vadinamų žemų išlaidų um, kontekstas. Ir manau, kad ES turėtų turėti įgaliojimus darbo gos rytie, kol kas to nėra. Mes tikimės, kad šiuose klausimuose paaiškės realiai, kokios yra visų reiškinių priežastis. Mes norėtumėm, kad nebūtų apsiribota vien tik tai ekonominiais, trapiais sprendimais. Ir iš tikrųjų Ar nėra taip, kad vien tik tai išaugo gavybos sąnaudos Kinijoje ir išaugo transporto iš Azijos kainos ir tai, tik todėl sugrįžo veikla ES, tada tas sugrįžimas yra trapus ir trumpalaikis. Reikia galvoti realiai, kiek reikės laiko, po kiek laiko pramonė vėl apsisuks ir vėl ta gamyba bus iškelta kitur. Na ir galiausiai ponas Kaldeira iš tikrųjų yra tipinis pavyzdys. Jis išvyko ieškoti laimės į Kiniją, kur e, galvojo, kad laižys medų, kiek to medaus jis prilaižė, jis grįžo atgal. Taip, bet gal po to jis išsikels į JAV Aišku, kad jisai kalbėdamas apie savo situaciją jis gina ne Europos, ne Junktinės karalystės interesus, jis, kal, jis gina savo interesus. Jis kalba apie tai, kad uh, Mm, pavyzdžiui, yra muitiniai aspektai, socialiniai aplinkosauginiai aspektai, mūsų darbuotojų apsaugos aspektai. Mm, labai svarbu, kad tie klausimai būtų išspręsti ir kad e, jis galėtų savo laimingai dirbti. Ar <laughs> paskui jisai gal išskridęs į tą Amerikos avilį ten prisilaišęs medaus sugrįž vėl atgal. Bet kaip, e, iš tikrųjų, ar nebus taip, kad e, ta gamyba, tai yra, kad jisai išskris galbūt kažkur į Ameriką. Ir ar nebus iš tikrųjų taip, kad staiga po tokio e, veiklos sugrįžimo į Europą neįvyks masinis vėl pasitraukimas kažkur kitur. Noriu paklausyti taip pat, būtent kur sugrįžta ta veikla, kokiuose sektorius tai ypatingai matoma ir kokio tipo darbo vietų bus daugiausiai sukūriama. Mes labai tikimės, kad e, šie klausimai atsakys į mūsų į mums rūpimus klausimus ir tikiuosi, kad mes tolesnėme darbe galėsime panaudoti šią informaciją. Ačiū. Daug klausimų ir siūlyčiau atsakinėti juos tokia eilės tvarka, kaip ir pasisakėte. Taigi, ponė Torės, galbūt jūs pradėkite, tuomet ponas Kaldeira, kuris sulaukė keletą labai tikslių klausimų ir po to žodis ponui Selgado. Taigi, ponė Torės, žodis jums. Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti visiems pasisakiusiems, visiems Europos parlamento nariams už jūsų pastabas ir jūsų klausimus. Noriu pradėti nuo to, kas mano galva yra svarbiausia. Tai yra konkurencingumo savoka. Kągi tai reiškia? Nes man atrodo, kad daug klausimų yra su to susiję. Ir manau, kad konkurencingumas ilgą laiką buvo suprantamas neteisingai. Buvo ilgai galvojama, kad tai yra tik tai kaštų reikalas, bet iš tikrųjų tai konkurencingumas tai yra ES ekonomikos gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių, reaguoti į esminius pokyčius, pavyzdžiui, naujas technologijas, globalizaciją ir panašiai. Tai yra ne tas pats, kas konkurencingumas kaštų srityje. Ir Europa iš tiesų buvo konkurencinga tą plačiają prasme. O kas atsitiko? Dėl naujų technologijų atsirado gamybos fragmentacija, susiskaldimas. Ir todėl man atrodo, kad geresnio reglamentavimo klausimas tampa labai svarbus. Jis reikalauja ne mažiau reglamentavimo, bet reglamentavimo pritaikymo pasikeitusiai situacijai. Man atrodo, kad tai labai svarbu. Ir dar buvo konkretus klausimas, ką reiškia geresnis reglamentavimas, geresnis reguliavimas. Galime čia kalbėti apie nacionalinį, tarptautinį lygmenį ir tie tip, susitarimą. Kalbant apie nacionalinį lygmenį, man atrodo, yra trys svarbus principai. Pirma, tai yra apsauga. Geresnis reguliavimas reiškia apsaugą tiems, kuriems ta apsauga reikalinga. Ir man atrodo, kad Europa daugelį metų labai gerai rūpinosi įmonėmis, žmonėmis ir procesais. Nes daugelį kitų valstybių dabar manote, kad daugelį pasaulio vietų problema yra ta, kad jos nesugeba įgyvendinti e, teisės aktų, kurie užtikrina apsaugą, todėl kad ten yra daug korupcijos, daug monopolių, daug neligybių su to susijusių, prasta valdysena ir panašiai. Europa tą galėjo padaryti. Taigi apsauga viena. Antras gero reguliavimo aspektas yra nuspėjamumas. Mano galva, geras reguliavimas yra tada, kai tas reguliavimas yra nuspėjamas visiems darbuotojams, įmonėms, visiems. Ir tiesa, kad kai kuriuose valstybėse reguliavimas tapo sudėtingas dėl kelių priežasčių ir todėl labai svarbu jį vėl padaryti nuspėjamu. Tai vėlgi nereiškia, kad reguliavimo bus mažiau, tai reiškia, kad jis bus aiškesnis. Ir trečia, tai kad reikia nepainioti teisų su taisyklėmis kalbame apie geresnį reguliavimą sveikatos srityje, paciento apsaugos srityje. Be abejo, teisė į sveikatos priežiūrą, teisė į pensiją turi būti apsaugoma ir tikrai negalima palikti tos apsaugos pačiam žmogui. Klausimas yra, kokios taisyklės turi būti kūriamos pasikeitusioje situacijoje, norint apsaugoti tas teisės. Jeigu pažiūrėsime į Europos atvejį, tai mes e, atlikome labai objektyvę studiją, e, įvertinome visas reformas įgyvendintas rinkoje po krizės ir 70 procentų atvejų e, reformos reiškia mažiau reguliavimo, bet tai nebūtinai reiškia, kad buvo užtikrinta apsauga, taisyklės tapo nuspėjamos. Taigi, manau, reikėtų laikyti šitų pagrindinių principų. Toliau, tapatinių lygių geresnis reguliavimas, ką tai reiškia dėl TTIP, buvo paminėta. Vėlgi, dėl TTIP tebėra deramasi, taigi, ir be to labai sunku pamatyti, sunku mm, nuspėti, koks bus galutinis tekstas po kiekvieno dėrybų raundo. Bet čia irgi yra keletas svarbių principų. Vienas iš jų yra toks bendras principas, kad labai svarbu, kad valstybė partnerė, kurioje taisyklės yra labiausiai apsaugančios veikėjus, tai ir taptų pavyzdžių. Ir paaiškėjo, kad visos valstybės narės yra ratifikavusios TDO konvencijas. Tai yra ES turtas. O ir dėl to tokios valstybės, kurios yra, nėra ratifikavusios konvencijų, atsiduria silpnesnėje padėtyje negu ES valstybės narės. Ir man atrodo, kad jūs šiame procese turite labai svarbų vaidmenį. Reikia pa, pas, paraginti JAV, jeigu jie ratifikuotų taip pat tas konvencijas, tai būtų tikrai naudinga visiems. Toliau Kitas principas yra investicijų apsauga. Čia, man atrodo, irgi porą problemų galima išvelgti. Pirmoji tai yra e, konkuravimas tarp įvairių tipų reguliavimo. Būtų labai naudinga, jeigu tekste būtų išsamei kalbama apie tai, kad negalima E, pasinaudoti socialinės ar aplinkosaugos apsaugos teisės aktais, saugant investicijas. Tai galbūt yra savaime suprantama, bet reikėtų tai išsamei ir paminėti tekste. Tada būtų aišku, kad jeigu, tarkim, iškiltų konfliktas, į kurį teismą reikėtų kreiptis. Ir aš manau, kad būtų visai nebloga mintis E, įkurti vieną teismą, kuris, į kurį visi galėtų kreiptis dėl klausimų susijusių su TTIP. Dar buvo klausimas, kuo Europa skiriasi lyginant su kitomis darbo rinkomis. Na, du dalykai mus išskiria iš kitų didelių rinkų, pavyzdžiui, JAV, Brazilijos ar Kinijos. Pirma, ir dar kartelį pakartosiu, kad pas mus yra stabili, pakankamai didelė ir dinamiška vidurinė klasė. Tai yra didžiulė ekonominė nauda, didžiulis ekonominis turtas, taip pat ir politinis turtas. Todėl, kad e, tokiu būdu žmonės jaučia, kad politikai dirba jų labui. Taigi, man atrodo, tas stabilumas, viduriniosios klasės, jos klėstėjimas ir dydis yra tikrai svarbu. Antra, tas klausimas buvo konkrečiai apie darbo rinkas, tai dar vienas dalykas Europoje, kuris yra labai svarbus, tai yra, kad yra daug taisyklių taikomų darbo rinkoje ir yra daug institucijų pas mus, kurių nėra Kinijoje, Brazilijoje, net ir JAV. Tai yra darbo inspekcija, pavyzdžiui, atitinkami teismai, taip pat e, darbo biržos, labai svarbios institucijos, kurios puikiai dirba tose valstybėse, ES valstybėse. Taigi institucinė sąranga pas mus yra labai gera. Ir e, sunku įsivaizduoti, kai tos institucijos, kur sėkmingai tarnavo Europai, imas, tampa silpninamos dėl kažkokių interpretavimu. Dar buvo klausimas dėl to, kaip padėti MVI. Ir kaip ir ponas Kalderas sakė, finansinė sistema Europoje nėra tinkama jau dabar, nes ekonomikos situacija pasikeitė stipriai ir finansinės sistemos turėtų prisitaikyti. Ir klausimas buvo dar dėl investicijų, kodėl investicijos neauga. Tai būtent todėl, kad e, trūksta galimybių susijęti žmonių santaupas su investicijomis. Ir finansinės sistemos tokių galimybių neužtikrina. Na, nes viešosios investicijos yra ribotos. Todėl reikėtų pagerinti finansinę sistemą. Europa yra klestinti vieta, ten klesti privatus bankai netgi tie, kurie nepriklauso bankų sistemai. Jie klesti todėl, kad tradicinė bankų sistema nesugebėjo e, sureaguoti į tą iššūkį, kurį iškėlė krizė, būtent, kad žmonių santopas būtų galima susijęti su galimybė investuoti, su viešosmis investicijomis. Turbūt čia ir baigsiu ir dėkoju už galimybę pasidalinti išvalgomis. Ačiū toliau žodis ponui Kaldeirai. Ačiū ponė pirmininkė. Aš pasistengsiu atsakyti į klausimus, kiek galėdamas daugiau, bet atsiprašau, jeigu nesugebėsiu atsakyti visus. Stengiuosi rašyti kaip galima greičiau, tai atsiprašau iš anksto, jeigu ką nors pražiopsojau. Mano pozicija labai panaši kaip pono Torės. Vienintelis skirtumas, lyginant mano nuomonę su jo, yra tai, kad mūsų sektorija kaštai Kinijoje augo gerokai draug, stipriau ir greičiau, negu kad atrodė iš e, makroekonominių duomenų. Man atrodo, kad tie duomenys ne visai teisingai atspindėjo situaciją. Taigi, Europoje galimybės ateina daug sparčiau negu kai kas nurodo. O dėl to, ką sakė ponas Garcijas Salgado, tai man atrodo, kad kai jaunimo nedarbas Ispanijoje yra toks milžiniškas ir žvelgiant į veiklos gražinimą, Reikia turėti galvoje, kad reikia darbo vietų, kurios būtų tvarios, ilgalaikės. Ar aš manau, kad čia veiklos gražinimas gali pasitarnauti. Bet vėlgi čia yra svarbu konkurencingumas, konkuravimas darbo rinkoje. Junktinė karalystė yra puikus pavyzdys to, kai kaip, kur stipriai auga atlyginimai. Ir tie atlyginimai auga ne dėl to, kad įstatymuose taip numatoma, bet dėl to, kad e, yra tam tikri poslinkiai darbo rinkoje. Darbuotojai, jeigu jie yra nepatenkinti mažais atlyginimais, jie išeina ieškoti kitų darbo vietų. Ir dėl tos konkurencijos būtent atlyginimai kyla. Taigi, manau, konkurencija darbo rinkoje yra labai svarbus variklis. Žinoma, aš suprantu, kad kiekvienos valstybės narės padėtis yra kitokia ir galbūt tai, kas pasiteisina Junktinė karalystė, nebūtinai pasiteisins kitoms šalims, bet principas yra tas pats, man atrodo, kad svarbiausia yra konkurencija darbo rinkos viduje, o ne būtinai reglamentavimas, nuleidimas normų iš viršaus. Dėl paskatų taip įmonėms, kurios nori sugražinti veiklą atgal Europos Sąjungą, turi būti sudaromos sąlygos ir tokioms įmonėms kaip mūsų Tai yra labai svarbu, e, kad jos galėtų sugražinti darbo vietas į Europos sąjungą. Ir nesvarbu, ar tai bus Europos lygių sakoma, ar nacionalinių lygių sakoma, kad jeigu daugiau darbo vietų bus kuriama Europoje, tai nuo to bus geriau visiems ir ypač jeigu tai bus ilgalaikės darbo vietos, Tai manau, dėl to džiaugtųsi visi tiek galimi darbuotojai, tiek darbdaviai. Toliau dėl kolegės pastabų ir klausimų visiškai sutinku su ją. Mums tikrai reikia darbo rinkos reformų, kad įmonėms taptų lengviau samdyti darbuotojus, kad jos galėtų būti lankstesnės Ir pateikti pavyzdžiai apie Ispaniją yra, manau, tikrai kraštutiniai. Ir nors aš sutinku su panu Garsės Salgado, kad kai žmonės yra priimami į darbą penk, pirmadienį ir atleidžiami iš darbo penktadienį, tai yra tiesiog absurdiška. Būdamas Junktinės karalystės verslininkas niekada taip nepadaryčiau, nes tai yra ir negalima, bet to pagal trumpalaikių sutarčių teisę, nebent tai būtų visiškai būtina. Dėl skaitminės darbo atvarkės Europa turi suprasti, kad verslo įmonės ir verslininkai pasaulyje turi pasirinkimą, jie gali investuoti vis bet kur pasaulyje. Taigi mūsų darbas ir jūsų kaip politikų darbas čia yra padaryti taip, kad Europa atrodytų kiek galima patrauklesnė, kad ji būtų patraukli kapitalo investicijoms, taip pat investicijoms į uh, žmonių įgūdžių lavinimą. Ir aš uh, Manau, kad ir jūsų užduotis čia dirbančio Europos parlamente yra e, stengtis, kad ir jūsų nacionalinės valstybės taptų kuo patrauklesnės investicijoms. Tai nebūtinai reiškia mažesnį reguliavimą, bet tai turi reikšti geresnį reguliavimą ir daugiau konkurencijos galimybių. Toliau, ponia Steinbruck sakė, kad taip, konkurencija yra vis tik tai pasaulinė. Kaldeira taip pat konkuruoja pasauliniu mastu. Ir kvalifikuota darbo jėga yra tikrai gyvybiškai svarbi. Ir ta mintis e, skirti dalį lėšų surenkamų iš įmonės mokesčių infrastruktūrai gerinti visai nebloga. Tik tiek, kad reikia stengtis, kad tie, tai neužkirstų kelią pačioms įmonėms investuoti į infrastruktūros tobulinimo projektus. Taigi įmonės reikia drąsinti, gražinti veiklą į ES ir skatinti jas, bet neapkrauti jas mokesčiais tiek, kad jos nebegalėtų konkuruoti pasaulyje. Man patiko tas pasakymas, kad automobiliai patys automobilių nepirks ir neparduos. Labai teisingai pasakyta. Mes savo darbo jėgą Junktinėje karalystėje padidiname 20 procentų, o darbo jėgą Kinijoje sumažinome 25 procentais. Taigi tuos darbuotojus, kurie buvo, darbo vietas, kurios buvo iškeltos į Kiniją, atkėlėme atgal į Junktinę karalystę. Ir vis tiek mes e, nesumažiname savo konkuravimo e, pasaulio lygių galimybių. Toliau, taip, iš tiesų, pasaulio ekonomika yra fragmentuota, susiskaldžiusi, nėra viskas taip paprasta. Ir tik tai tos įmonės ir tos šalis, kurios atlieps į susiskaldžiusios ekonomikos iššūkius, tik tos įmonės išgyvens. E, Jungtinės karalystės vienas veikėjas pasiemė e, Lordo Heseltaino e, žodžius ir pasakė, kad mes dabar esame pasaul, dalyvavime pasaulinėse lenktynėse, tai yra visiška teisybė. Todėl, toliau dėl transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės sutarties tie taip. Taip, kaldeira yra pasaulinė įmonė, mes perkame prekes iš pasaulinės rinkos ir parduodame pasauliniai rinkai. Ir todėl mes manome, kad bus gerai, jeigu bus sumažinti importo mokesčiai į JAV. Todėl, kad mes perkame į žaliavas ir, ir audinius iš Ispanijos, iš Belgijos, iš Europos valstybių, tada mes gaminame savo galtinius gaminius Junktinėje karalystėje, taigi ten kūrėme darbo vietas ir tada tuos produktus parduodame mažmeninkams JAV. Ir tai yra tie produktai, kurie buvo anksčiau gaminami e, Kinijoje. Taigi mes dabar imame, kuriame darbo vietas Junkinėje karalystėje ir produktus, kurie yra pagaminti tiek Junkinėje karalystėje, tiek Kinijoje, patiekiame į pasaulinę rinką. Ir Toliau dar buvo klausimas dėl pasaulio prekybos organizacijos ir dėl to, kodėl Kaldeira išvyko į Kiniją. Kaldeirai teko reaguoti į pasaulinius iššūkius. Ir kai prasidėjo tie pasauliniai pokyčiai, e, tai mum, mes turėjom pasirinkimą arba ignoruoti tos pokyčius, arba reaguoti į juos. Ir mes tuo metu pastebėjome, kad e, mūsų konkurentai Jungtinėje karalystėje e, patyrė bankrotą ne vienas ir mes nusprendėme kraustytis į Kiniją ir pamatėme, kad Kinijoje, kad mūsų e, mažmenininkai norėjo produkto, kurie e, būtų, kurių idėja būtų gimusi Junktinėje karalystėje, bet jų kaštai būtų, tarsi jie būtų pagaminti Kinijoje. Taigi mes e, pradėjome žvalgytis tokias galimybės, nuvykome į e, pasaulinės parodas, pažymė kokios ten galimybės. Ir tiesą sakant, kai persikeliame į Kiniją, mūsų gamybos apimtis padvigubėjo pirmaisiais metais ir dar labiau padvigubėjo antraisiais metais, nes žmonėms patiko tokie produktai. E, bet turėjome konkuruoti su tais, kurie ir dizainą kūrė Kinijoje, ir gamino prekes Kinijoje. Ir tiesą sakant, mūsų e, dalies veiklos perkelimas į Kiniją iš dalies išsaugojo e, mūsų įmonės dalį Junktinėje karalystėje. Nesakiau, kad uždarėme vieną įmonę Junktinėje karalystėje, bet antroji išgyveno. Ir be to mes e, tai, kas atrodė kaip grėsmė, kai Kinija įstojo į pasaulio prekybos organizaciją ir pavertėme tą grėsmę galimybę. Ir e, tokios valstybės kaip JAV ir kitos e, augančios ekonomikos valstybės e, ėmė nerimauti dėl Kinijos, o mes pabandėme pasinaudoti tomis galimybėmis. Ir vis tik tai, kai mes įkūrėme įmonę Junktinėje karalystėje, Tai aš įsivaizdavau, kad bus taip, mes idėją, dizainą kursime Junktinėje karalystėje, gaminsime Kinijoje ir pardavinėsime JAV. O dabar E, parduodame daugiau produktų, kurie ir sukurti ir pagaminti Junktinė karalystėje yra. Taigi, atrodo, kad e, Europos prekės, Europos gaminiai tampa konkurencingesnė. Ir vis dėlto tai, ką turėtų sukurti tie tip, neatsiras per naktį bet Europos įmonėms būtų gerai turėti galimybę prekiauti JAV, nors aišku tai nebus labai lengva, nes e, reikia prekes vežti gana toli, gana nemažas vandens telkinukas skiriamus, turiuomenį Atlanto vandenyną. Ir dėl to, jeigu, jeigu importo mokesčiai sumažės, tada mums tikrai e, taip tai stipriai atsilieps gal tiems kaštams ir bus naudinga. Toliau sakant į Martinos klausimą, e, ta pat mūsų patirtis yra tikrai yra e, gera ir aš manau, kad daugiau verslininkų turi kalbėti su politikais tiesiogiai, nes tai yra naudinga visiems. E, ji teisė sakydama, kad kaštai yra e, realybė, kad tai, tai nėra kažkokie akivaizdus dalykai, kuriuos yra bandoma ignoruoti. Ne, visi tai žino, kad kaštai yra glaučiai susijęs su pelnu. Taip, bet jeigu pelnas yra e, sukūriamas, gaunamas, tai, to, tai atneša naudos žmonėms, nes kaip ir buvo pasakyta, automobiliai patys savęs neperka ir nepardavinėja. Todėl svarbu remti e, gyvų žmonės. Ir dabar tie rinkos, kurias atvėrė e, Kinija, e, yra išnaudojamos Europos įmonių, jos tiekia savo gaminius į Kinijos rinką. Todėl reikia mąstyti plačiau ir e, mano įmonės mažiukas pavyzdys, manau, yra svarbus. Jisai rodo, ko reikia. Ir manau, kad čia, šioje salėje mes turėtume galvoti apie tai, kaip sukurti daug didesnį e, modelį to, kieno pavyzdys esame mes, mūsų įmonė. Ir dėl naujų produktų kūrimo mes e, Junktinėje karalystėje turime puikius dizainerius, e, labai kūrybingus ir gebame kurti tokius dalykus, kurių tikrai neįmanoma būtų sukurti Kinijoje. Ir aišku, Europoje daug galima mąstyti, kaip ir Kinijos e, vartotojai e, masto, ar jeigu jie galėtų įsigyti vokišką automobilį, ar jie nepirktų jo, žinoma, kad taip, ar jeigu galėtų nusipirkti itališką kostiumą, be abejo, tą ir padarytų. E, bet tą gali padaryti stipri vidutinė klasė. Ir tos įmonės, kurios dabar veikia Kinijoje, stiprina vidutinę klasę, kuri tampa kartu ir vartotojais. Ir e, tai yra nauda ir įmonės, Europos įmonėms. Ir galima pasimokyti iš įmonių, kurios gražina savo veiklą atgal Europos Sąjungą, to, kad galima gražinti veiklą į Europą ir paskui produktus pardavinėti vėl Kinijai, Kinijos vartotojams. Ir jeigu Kai kas mane, kad e, toks modelis, ateityje mane, kad toks modelis gyvenime ne, negalėtų išsipildyti, bet ir, ir tuos, kurie taip mane laikė šiek tiek pašėlusiais, bet iš tikrųjų tai dabar jau vyksta. Dar galiu Jums papasakoti, kad šių met, šio mėnesio pradžioje buvo paroda pavadinimu Mood, tai yra tekstilės paroda, labai svarbi, labai puikiai. Ir Ji vyksta čia Briuselėje, taigi aš tikrai kiekvienais metais čia atvažiuoju. Ir šiais metais pastebėjau, kad viena Ispanijos įmonė, kuri buvo investavusi daugiau nei milijoną eurų, tai yra nedidelė įmonė beje, į skaitmeninės spausdintuvus ir dabar jie atrado būdą, kaip savo produktą pagaminti pigiau ir jie produktus gamina netgi pigiau negu jų konkurentai iš Kinijos. Ir praėjusiai mėnesį Ispanijos įmonė, dabar jau ta įmonė mm, konkuruoja sėkmingai su Kinijos e, įmonėmis ir jie taip pat jau parsigabeno atgal iš Kinijos visą produkcijos liniją, taip pat e, parsivežė dizainerius, pardavėjus ir netgi tuos, e, tuos audinius, kurie buvo dažomi tam tikrais raštais Kinijoje labai pigiai, jau juos gali gaminti čia Europoje ir jų veikla labai stipriai išaugo būtent dėl to, kad jie pasinaudos skaitmeninę technologiją. Taigi skaitmeninė revoliucija paliečia ir mūsų pramonės šaką. Na ir pabaigai atsakysiu į G klausimą. Labai svarbu, kad politikai kaip mano pranešime, suprastų, kas yra lemtingas taškas kiekviena įmonė. Kiekviena įmonė prieina tą laiką, kai turi nuspręsti, ar parsigabenti savo veiklą atgal namo ar ne. Ir jeigu e, bus suprasta, koks tai yra etapas ir kada tas taškas ateina įmoniai, tada bus galima padėti joms, padrasinti jas, susigražinti veiklą į Europą, taip pat susigražinti ir e, tiekimo grandinę. Galima pažiūrėti automobilių sektorių. Mano mieste Liverpoolė mes džiaugiamės, kad Jaguaras ten yra gaminamas Vauxhall automobiliai. Tai yra puikus pavyzdys, kad e, kaip sėkmingai tokia gamyba yra vykdoma. Be to, tas dizainas, papildoma vertė, Europos nauda buvo paminėta, Europa yra pats kūrybiškiausias žemynas pasaulyje. Ir aš labai džiuosi to, kad Junktinė karalystė yra viena iš tų inovatyvių valstybių ir kurdami naujus produktus, naujas idėjas, mes gauname galimybę tas idėjas e, pristatyti ir kitiems ir tos produktus, kurie gimsta iš mūsų idėjų, galime pateikti į pasaulinę rinką. Dėl Dominiko kritikos kaip jūs e, galite nuspėti, aš nesutinku su didžiaja dalimi jo pastabų. Tarkas yra svarbu, kad ir Dominikas, ir kiti politikai neklausia. Įklausė, jei, klausimus, kuris būtų žodžiu, jei, jeigu vyks taip ar taip, aš noriu pasakyti, kad tai ne jei vyks, tai jau vyksta. Klausimas yra, kada tai prasidės. Ir gal galbūt e, kaldeirai lemiamas taškas buvo 2007-2008 metais ir galbūt būtų galima pasinaudoti tą patirtimį ir dabar 2015 metais. Taigi mes esame mažiukas pavyzdys, bet galime būti naudingas. Ir manau, mes turime nubusti ir pasinaudoti tą galimybę, kuri dabar atsidūrė mums prieš akis. Įmonės dėl ekonominių priežasčių perkelė veiklą. Na, bet verslas taip ir veikia. Verslas yra susijęs su turtu, su gamyba, su darbo vietų kūrimu ir su pelno kūrimu. Galima tą pelną, kuris yra sugeneruojamas, paskui skirstyti atitinkamai ir yra daug įvairiausių būdų, tai nėra viskas galbūt taip tiesmukiška, bet pagrindinis principas toks. Ir toliau tas buvo kaltimas mums išsakytas, kad mes savo veiklą galbūt čia ketiname tiesiog kraustyti iš vienos vietos į kitą. Ir Dominikai noriu pasakyti, kad krizės metu mūsų įmonė patyrė nuostolių, mes turėjome su, apsikarpyti, sumažėti. Bet e, dabar, kad mes vėl augame, vėl stiprėjame dėl to, kad buvome kūrybingi, tai nieko čia nėra blogo. Na ir apibendrindamas galiu labai trumpai pasakyti, kad kaldeirai pavyko pasaulio mastu į konkurencingą globalioje rinkoje. Ir man atrodo, visas žemynas turi tą padaryti. Europa kaip žemynas bus sėkmingas visame pasaulyje, kai galėsime, kai būsime konkurencingi pasaulinėje rinkoje. Mes galime būti labai e, uždari, bet ne, turime būti iš tik, kaip tik atviri. Turime kviesti verslo įmonės ir investicijas. Kaldeira pasikeitė ir prisitaikė ir dabar auga. Europa kaip žemynas irgi tą gali padaryti. Jeigu mes sugebėsime keistis, prisitaikyti sugebėsime, tapsime konkurencingesni kaip žemynas, tada mes ne tik tai išgyvensime, bet ir tapsime vėl augančių žemynų, dominuojančių žemynų. Dėkui. Buvo e, patikta daug e, klausimų ponui Kaldeira. Gal kas nors turi papildomų klausimų? Taip, sako pane Steinruk. Aš e, tyravausi pono Kaldeiros, ar jis turi nors, kokios nors informacijos apie kitas įmonės, kurios grįžo atgal, kurios vėl persikėlė darbo vietos atgal. 2012 metais BBC kanalas išrinko vieną įmonę ir apie ją e, susuko dokumentinį filmą apie grįžimą iš Kinijos. Na ir tame dokumentinėme filme buvo pasakoma apie įmonę, e, kuri e, grįžo į Junktinę karalystę, buvo kalbama ir apie ekonominius argumentus, ir apie socialinius argumentus. E, filmuojant e, medžiagą, e, supratom, buvo suprasta, kad yra nemažai įmonių, kurios pasielgia taip pat. Ir kai buvo parengtas, baigtas filmuoti dokumentinis filmas, filmo produceriai susilaukė nemažai atsiliepimų iš kitų įmonių, kurios irgi susidomėjo Buvo apie 10 tūkstančių tokių įmonių. Na, mes nesame e, pionieriai, mes nesame vieninteliai gražinantis darbo vietas į Europą, bet iš to dokumentinio filmo sužinau, kad iš tikrųjų yra tikrai labai daug įmonių, kurios daro lygiai tą patį. Ačiū dabar žodis ponai Salgado. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai nes kitaip pavėluosiu lėktuvą, manęs dar šiandien laukia skrydis į Barceloną. Yra toks žodis konkurencingumas ir jis e, labai dažnai skirtingai apibrėžiamas, kaip kad sakė ponas Toras. Ir taip pat e, yra tam tikros žaidimo taisyklės. Jeigu, pažiūrėjau, dabar būtų 19 e, e, amžius, šimtmetis, dar egzistuotų ir vergovė. Mes negalime vadovautis ir tokiu modeliu, kad katė tam, kad, kaip kad katė, kuri tam, kad išgyventų, turi sumedžioti pelę. Mums reikia kitokio modelio, uh, Europai reikia e, kokybiškos rinkos, e, aukštos kokybės produktų, e, aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Bet kai kuriuose šalise įmonės tiesiog uždusinamos, nes jas negali gauti kreditų, nebegali gauti finansavimo, dėl to negali tęsti savo veiklos. Ir jeigu žlunga kažkokia tai įmonė, labai sunku vėl ją atgaivinti. 90 procentų įmonių yra mažos bei vidutinės įmonės ir jeigu jos negali gauti kreditų, tai kyla rimtų problemų. Yra žmonių, kurie nori e, investuoti į produktyvę e, pramonę, o ne vien tik tais užsimtis spekulacijomis. Dėl to labai svarbu, kad mažos bei vidutinės įmonės galėtų gauti e, kreditus tam, kad galėtų gerinti ir infrastruktūrą Beje, Europoje infrastruktūra vis prastėja. Europai reikia e, naujovių, e, reikia investicijų, e, reikia atsigaunančios ekonomikos, tokios ekonomikos, kuri kurtų daug darbo vietų. Bet tai nieko neturi bendra su dabartiniu E, modelių Europoje. Yra svarbu, kad vyktų ir darybos su profsąjungomis, pavyzdžiui, automobilių sektorija. Kaip žinia, Europoje yra pagaminama daug automobilių. Pavyzdžiui, e, automobilio paleidimas į rinką Ispanijoje užtrunka apie penkerius metus. Bet socialinis modelis, bet ekonominis modelis e, Ispanijoje neveikia. Jeigu e, darbo vietos automobilių sektorija bus perkelnėjamos į Kiniją, tai e, ir pirkėjai bus kinai. Na, o pas mus bus vis daugiau tokių žmonių, kurie automobilio nebegalės sauliaisti įsigyti, nebegalės sauliaisti įsigyti namų. Mums e, situaciją reikia keisti. Ir tikrai kalbant apie socialinę neligybę Ispanijoje, tai dar noriu pasakyti, kad daug investuojama ir į propagandą. Buvo e, Ispanija sužlugdyta maždaug 800 tūkstančių arba milijonas darbo vietų. Kas atsiras vietoj jų? Tik tais prastas darbo vietos ir nepamirškime tų žmonių, kurie jau paliko šalį. Tikrai yra didžiulė nesėkmė. Aš tikiuosi, kad e, taip kaip e, e, Ispanijoje neatsitiks ir kitose ES valstybėse narėse. Žmonėmis negalima tiesiog pasinaudoti ir paskui juos išmesti. Jeigu žmonės galima išnaudoti ir paskui atleisti, jeigu jais uh, juos galima lengvai pakeisti kitais, tai e, tai, ką mes iškovojame, e, nebėra prasmės. Būtina, kad e, tarptautinės darbo organizacijos konvencijomis būtų vadovaujasi, kad jos būtų gerbiamos. Na, o Ispanijos vyriausybė to nebedaro, tai tikra gėda. Taip pat mes turime siekti pažangos ir uh, E, kolektyvinių sutarčių sudarimos e, srityje e, reikėtų užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp socialinių partnerių, bet dabar tokios pusiausvyras dar nėra dėl įvairių teisinių problemų ir taip toliau. Aš jau sakiau, kad ITUC Europos parlamentui pateikė pasiūlymą dėl alternatyvaus plano Ir ten kalbama apie tai, kaip būtų galima atgaivinti ekonomiką Europos e, Sąjungoje. Tačiau veiksmų turi imtis visi, nes e, e, kitaip gali vėl nukentėti darbo vietos. Svarbu, kad Europa ateityje galėtų kovoti su Azija. Taip pat dar noriu paminėti ir TTIP susitarimą. Šis susitarimas turi padėti žmonėms, e, o jeigu taip neatsitiktų, tai būtų sukurtas, lab, sukurtas labai pavojingas e, precedentas. Taip pat reikalingas yra, visiškai skaidru, yra reikalingas visiškas skaidrumas, norint sukurti tinkamai veikiančias taisyklės. Labai ačiū visiems už pasisakymus. Iš tikrųjų vyko labai įdomi, konkreti diskusija. Buvo diskutuota apie tos klausimus, kurie labiausiai ir rūpi mūsų komitetui. Visi apie tai jau jūs ir kalbėjote. Labai ačiū už tai ir tikiuosi, kad suspėsite į jūsų laukiančius lėktuvus. Na, o mes teskime darbą ir reikime prie kito darbo tvarkės e, klausimo socialinės įtraukties mikrofinansai, turėtumėm e, padiskutuoti apie specialiąją auditorumų ataskaitą. Norėčiau suteikti žodį poniai Ivanovai. Sveika atvykusi pas mus. Mūsų viešinė pristatys mums specialią ataskaitą, o paskui e, komiteto nariai galės pateikti klausimus, prašom. Ačiū pirmininkė, visada džiaugu būti užimtumo komitete, dar prisimenu mūsų paskutinės diskusijos dėl jaunimo garantijos pranešimo. Tai buvo tikrai labai įdomios ir gyvos diskusijos. Labai tikiuosi, kad panašiai dabar pakalbėsime ir apie mikrofinansavimo pranešimą. Uh, Dėkoju už jūsų kvietimą pristatyti e, šį specialų pranešimą. Ne to, ar iš tikrųjų mikroverslininkų poreikiai yra tenkinami, sprendžiami ES. Viskas <laughs> vyksta tikrai laiku, kaip visada. Mes visai prieš vasaros atostogos paskelbėme šį pranešimą. Pirmąjį biudžeto kontrolės komitete kalbėjomės apie jį šiandien pas jūs. Labai ačiū už tą galimybę aptarti ir, ir pradėsiu nuo kontekstinės informacijos. Manau, mes visi žinome, kad mikroverslininkai vaidina lemiamą vaidmenį, kai eina kalba apie mm, atskirties mažinimą ir užimtumo didinimą per darbo vietų kūrimą, bet aišku, jiem yra labai sunku gauti įprastinį finansavimą, kreditavimą ES skiriasi tam tikros finansinės paramos, kad būtų galima užpilti tą finansavimo spragą, su kuria jie susiduria. Es finansinė pagalba, kuri yra teikiama, yra teikiama daugiausia pagal ESF 2017-2013 metų bendro valdymo pagrindu per subsidijas ar dotacijas, ar tam tikras specifinės priemonės per paskolas ir garantijas. Dar svarbus finansavimo šaltinis tai yra mikrof, mikrofinansavimo priemonė, tiesioginio valdymo priemonė, kurie gyvenima Euro, priemonė, kurie gyvena Europos investicijų bankas Europos komisijos vardu. Tai irgi yra priemonė skirta pagerinti prieigą prie paskalų ar garantijų. Uh, 96 iš 117 SF veiklos programų dėktos valstybių narių 2007-2013 metų laikotarpį finansavo priemonės, kurios, kuriams taikomas kodas, tai parama savarankiškai dirbantiems ir startuoliams. Mm, iš esmės reikia kalbėti apie dotacijas, 4 milijardo eurų, nors tiksli suma, kuri yra skirta mikroverslininkams, mm, nėra žinoma. ESF finansavimo priemonės, kurias teikia tokią pagalbą, numatė 680 milijonų eurų, mm, kurie turėjo buvo skirti iki 2013 metų laiko tarp ir paskui dar 300 203 milijono eurų 2013 metų laikotarpiu, iš, apie 100 milijonų yra iš es biudžeto, iš tos sumos, kaip suprantate, iš tikrųjų tai yra nemažos mm, sumos ir mes žiūrime, kiek efektyviai tos lėšos panaudotos padedant mikroverslininkams. Um, auditas vertinant veiklos rezultatus mes žiūrėjome, ar iš tikrųjų e, pažiūrėjo į tai, ar tikrai ESF ir EPMF pagalba atliepė mikroverslininkų poreikius. Aplankėme Vokietiją, Graikiją, Italiją, Lenkiją ir Rumuniją, penkias valstybės narės, kad įvertintumėm, ar ESF finansavimas per dotacijas ir priemonės ir EPMF parama tikrai leido užtikrinti finansavimą mikroverslininkams. Taip pat įvertinome informacijos teikimo lygmenį, valstybių narių lygmenių ir koiriško Europos komisijos dėl įgyvendinimo išlaidų sėtinų su, įvai, su, su įvairiais įgyvendinimo mechanizmais. Mes žinome, kad įgyvendinimo kaina e, yra labai svarbus elementas vertinant bendrai šio proceso, šį procesą. Ir ką mes nustatėme, dėje, mes radome tam tikrų silpnųjų vietų vėl. Tačiau aš manau, kad e, taip pat yra naudinga išryškinti tas silpnasias vietas tam, kad būtų galima padaryti išvadas, pasimokyti iš tų pamokų. Uh, kad būtų galima išvengti tokių silpnų vietų ateityje. Iš esmės, tokios silpnusios vietos tai yra programavimas ir dizainas, SF finansavimo mikroverslininkams parama daugiausiai yra teikiama neįvertinus mikroverslininkų poreikių pagrist pasiremiant pagrįstą informaciją. Buvo įvairių abejonių dėl investavimo strategijų, buvo uh, problemų su nedekvačiomis rizikos vertimo sistemomis. Ir tos sistemos yra laikomos neadekvačiomis, kadangi trūksta pakankamos ir patikimos informacijos dėl e, veiklos rezultatų. Realiai tokioje situacijoje negalima padaryti išvados, kiek efektyvi buvo ESF parama tai suteikta mikroverslininkams. E, informacija, kuri buvo turima dėl įgyvenimo išlaidų, irgi buvo nepakankama kas būtų sėtina su SF mm, dotacijomis ir finansiniais instrumentais. Bendrai galime padaryti išvadą, kad mm, mikroveslinkai buvo pasiekti, kurių pusė anksčiau buvo bedarbiai ir iš tikrųjų es parama atitiko jų poreikius proporcingai pasvėrus. Taip pat galvojant apie mikroverslininkų finansavimą, galima pasakyti, kad parama galėtų būti geriau tiksliškai nukreipta ir geriau būtų galima pare, pasiekti mm, mikroverslininkus, jeigu jų poreikiai būtų geriau pasverti. Ir aišku, visa tai yra sudėta į specialiasias ataskaitas, mes pateikėme ir konkrečias rekomendacijas dėl tų sričių, kur mes galvojame, kad uh, Mūsų specialioje ataskaitoje šio klausimo yra ir konkrečios rekomendacijos, kur mes galvojame reikėtų patobulinimų. Ir mes galvojame, mes rekomenduojame valstybėms narėms visų pirma mm, savo finansavimo priemonės planuojant ir rengiant veiklos programas reikėtų visų pirma įvertinti verslininkų poreikius. Taip pat rekomenduoja Europos komisijai susijęti valstybių narių pasinaudojimą SF su tvirtų e, kontrolės sistemų buvimu. Mes taip pat rekomenduojame komisijai ir valstybėms narėms um, SF paramos priemonės um, parengti taip, kad būtų pare, pasiektos um, pažeidžiamiausios grupės ir bedarbiai. Ir taip pat galvojant apie kitą laiko, tolimesnį laikotarpį, labai svarbu yra įvertinti gyvenimo išlaidas, vertinant um, paskalas, dotacijas, garantijas ir taip toliau, kad būtų aiškus vaizdas, realus, koks yra gyvenimo išlaidų lygis, kad būtų galima identifikuoti pažangę praktiką ir ją paskleisti kad tos išlaidos būtų normalios, pagrystos. Mes galvojame, kad e, tokie veiksmai leis užtikrinti geresnį ir efektyvesnę finansinę paramą mikroverslininkams. Tai tiek trumpai būtų mūsų specialiosios ataskaitos pristatymo. Dabar lauksiu jūsų klausimų ir komentarų. Uh, Ačiū. Toliau žodis ponui Šulce, mūsų pranešėjui Jūs galite laisvai pridurti ir klausimų ir atsakymų. Žodis Jums. Frau Vorsitzende, möchte ich gern machen. Ich Ačiū pirmininkė, aš pasistengsiu uh, neviršyti man skirto kalbėjimo laiko. Labai ačiū už uh, visą suteiktą E, informacija, vertimas į vokiečių kalbą užėmė 34 puslapis, viskas buvo tikrai labai įdomu, bet prisipažinsiu, ne viską supratau, dėl to atėjau šiandien pateikti klausimų jums. Mane jūs truputį nustebinote, jūs lyginote ESF ir EPMF e, mikrofinansų priemonę. Man atrodo, kad jūs tarsi bandote palyginti kreušę su oboliais. Taip pat, man atrodo, kad ir operatyvinės programos juk skiriasi. Viena vertus buvo kalbėta apie ESF kofinansavimą, o taip pat ir e, kreditus pagal mikrofinansų priemonę. Man labai keistai pasirodė toks palyginimas. Taip pat ataskaitoje e, kalbam apie tai, kad EPMF atveju e, administraciniai kaštai yra 0,6-0,8 procentai, o ESF atveju maždaug 3,2 procento. Tai didžiulis skirtumas. Labai skiriasi administraciniai kaštai. Įdomu, kodėl. Toliau, jūs sakėte, kad ištyrėte penkias šalis, tarp jų ir Vokietiją. Kalbant apie Vokietiją, tai ji visai nedalyvauja mikrofinansų priemonėje, toje jūsų tirtoje mikrofinansų priemonėje ir nelabai supratau, kodėl būtent Vokietija buvo pasirinkta. Jeigu aš teisingai suprantu audito rūmų ataskaitą, E, tai galima perimti kai kurias valdymo sistemas iš EPMF į ESF. Kaip Jūs manote, ar iš tikrųjų galima tas valdymo sistemas perimti ir kaip tai būtų galima padaryti? Javier Lopes. Ačiū. Mes taip pat labai atidžiai skaitėme ataskaitą. kaip atliepti mikroįmonių poreikiams. Ir kaip yra naudojamas ESF fondas bei mikrofinansų priemonė. Buvo pateikti pavyzdžiai iš kai kurių valstybių. Aš norėčiau jūsų paklausti dėl jūsų išvadų pateikiamo ataskaitoje. Jūs sakote, kad su pirma buvo gilinamasi į galinų, galimų naudos gavėjų poreikius. Ir pagal tai vertinote Europos fondų sėkmingumą ir Europos socialinių fondų atveju, kaip jūs įvertinote, kiek tas fondas atliepia tiems poreikiams? Toliau dėl privataus kapitalo. Jis yra taip pat pateikiamas kaip pavyzdys. Ir Europos pažangos mikrofinansų priemonė yra sakoma, kad jį gali pritraukti e, privatų kapitalą ir jie pasinaudojant galima tuos e, finansus panaudoti daug geriau. Dar galiausiai buvo pasakyta, kad nebuvo lengva įvertinti šių kreditų socialinį poveikį. Mes visą laiką kreipiame dėmesį į tai, kokį, vaidmenį, kokį socialinį vaidmenį gali atlikti kreditai. Ir kaip jie gali pateikti e, naudos gavėjų gebėjimus Ir gal yra kokiu nors skaičių, kiek projektų e, su tų kreditų pagalba buvo pilnai įgyvendinta, tai būtų labai mums naudinga tokią informaciją gauti. Ir taip pat būtų labai įdomu, e, kokie produktai, kokios priemonės iš tikrųjų ir pasiekė tikslus, kuriems buvo sukurti. Be to, kai auditorių rūmai e, analizuos šių programų veiksmingumą, tai reikia jiems suteikti daugiau informacijos. Pone McIntyre. Dėkui. Man tai atrodo labai įdomi ataskaita. Ir labai džiaugiuosi vėl jūs matydama čia, šioje salėje nes man atrodo, kad programos veiksmingumo supratimas mums yra labai svarbus. Svarbu suprasti, kaip yra panaudojamos lėšos ES. Ir jeigu suprasime, kaip viskas veikia, tada galėsime e, apie tai informuoti ir savo rinkėjus. Taigi dėkoju. Vis tik tai kelia šiokį tokį nerimą tai, kad jūs išvelgėte ir silpnų vietų paramos programavime ir, ir paramos tiekimo struktūroje. Jūs pabrėžite tai, kad nėra jokių poreikių vertinimo atliekama, kurie būtų tikrai pagristi. Galite mane pataisyti, jeigu klystu, bet Atrodo, kad mes tiesiog matome problemą ir metame į ją lėšas, neįsigilinę į tai, ko konkrečiai toje situacijoje reikia. Ir jūsų rekomendacijose tai taip pat yra atspindėta. Jūsų pirmoji rekomendacija yra ta, kad valstybės narės turi nuolatos atlikti poreikių vertinimus. Taigi, tai turėtų būti kaip atvirkštinis procesas poveikio vertinimui. Mes prieš patvirtindami bet kokį teisės aktą e, reikalavime atlikti poveikio vertinimą. O čia tarsi atvirkščiai yra siūloma, kad iš pradžių įvertinti reikėtų poreikius, o tada jau spręsti, kaip panaudoti lėšas. Man atrodo, kad yra labai svarbi žinutė, kurią jūs pasiunčiate. Taip pat man pasirodė įdomu, kad jūsų nuomonė komisija turėtų mm, Europos socialinio fondo finansinės priemonės e, paversti E, teikti jas tik tai e, su sąlyga, kad valstybės narės turi, turės patikimas tų lėšų panaudojimo sistemas. Aš visiškai su to sutikčiau. Ir man būtų įdomu išgirsti ir jūsų platesnius komentarus. Na ir galiausiai trečioji rekomendacija. Ten kalbama apie tai, kad reikia stengtis pasiekti darbo neturinčius asmenys ir esančius pažeidžiamoje padėtyje rizikos grupės, rizikos grupėms priklausančiuosius. Manau, kad iš tikrųjų tai labai teisinga. Reikia skatinti žmonės pačius susikurti savo darbo vietas. Taigi mes tikrai turime gilintis į bedarbių situaciją ir kurti tokius paskatų sistemas, kurios padėtų mikroverslininkams, turintiems idėjų, tas idėjas įgyvendinti ir tokiu būdu jau daugiau nebebūti bedarbiais, o susikurti savo darbo vietą. Taigi, man atrodo labai svarbu, kad mes e, savo tikslę grupę nusistatytume ir tuos asmenis. Tai tokie mano būtų komentarai ir klausimai. Ačiū. Thank you, madam. Ačiū, ponė Dėbalova. Ačiū. Nežinau, ar čia pranašumas ar trūkumas, kad šį, šią ataskaitą jau mes aptarėme biudžeto kontrolės komitete šios savaitės pradžioje. Bet iš tiesų labai įdomu pažvelgti į tą pačią ataskaitą iš dviejų pusių, nes kartais kyla skirtingų išvalgų iš skirtingų kolegų skirtingose komitetuose. O aš norėčiau pabrėžti štai ką. Ir kai ką aš jau minėjau pasisakydama biudžeto komitete, noriu pasakyti, kad finansinė parama mikro įmonėms yra labai svarbi. Turime jai skirti deramą dėmesį ir todėl labai džiaugiuosi, kad jūs lankotės čia ir galime aptarti šitą klausimą iš techninio gyvenimo pusės, jei taip galima pasakyti. Javieras jau pasakė panašų dalyką ir aš visiškai sutinku su tuo, kad reikia įsigilinti į mikroverslininkų poreikius, nes ataskaitoje yra minimi kai kurie tie poreikiai, bet ne visi. Todėl aš sutinku, kad mes turime tikrai pirmai išsiaiškinti e, realius mikro įmonių poreikius. Ir būtent tik tai tada turi būti skiriamos lėšos iš Europos e, fondo ar iš socialinio fondo, ar iš Europos pažangos mikrofinansų priemonės. Ir taip pat jau sakė kolega Šulce, kad mes čia lyginam nepalyginamus dalykus, bet aš viską visada žvelgiu iš truputį aukščiau. Ir man atrodo, kad ir Europos socialinis fondas, ir mikrofinansų priemonė siekia to paties tikslo - padėti mikro įmonėms Ir tai yra mūsų bendras ekonominis prioritetas. Ko aš pasigėdau ir galbūt jūs tą irgi norėjote pasakyti, kad trūksta ryšio, sinergijos tarp ESF ir mikrofinansų priemonės. Nes reikia užtikrinti jų tarpusavio ryšį ir tada pasieksime gerų rezultatų. Taigi to aš pasigendu ataskaitoje. Dar vienas dalykas, ką bandžiau paaiškinti, audito rūmų atstovui pirmadienį, būtent, kad man trūksta informacijos apie mikro įmonių e, išgyvenimo e, skaičius gavus paramą iš tų finansinių priemonių. Tai yra labai svarbu. Svarbu žinoti, ar tos mikro įmonės tikrai išsilaikė, išgyveno, ar jos neša pelno ir panašiai. Taigi tai reikėtų įtraukti į vertinimo kriterijus. Na ir vienas iš mano paskutinių punktų, tai ponė Ivanova pati vakar klausėsi konferencijoje apie biudžetą, kad e, biudžetas turbūt tai planuojamas atsižvelgiant į veiklos rezultatus ir kad reikia geresnių, gerų pavyzdžių. Aš šioje ataskaitoje taip pat pasigendu geros praktikos pavyzdžių, o tai labai praverstų vertinant projektus. Ir net kalbėseną turime keisti, kur kalbama apie ES lėšų panaudojimą. Na ir dar vienas klausimas, nežinau, ar čia Europos komisijai klausimas, ar audito rūmams. Be abejo, finansinių priemonių įgyvendinimas yra nelengva užduotis, visi tą žinome. Bet galbūt jūs nustatėte kokios yra pagrindinės priežastis, kodėl tos priemonės neatneša e, sverto efekto tiek, kiek jo norėtųsi. Aš dirbsiu prie 2014 metų biudžeto įvykdymo, patvirtinimo ir man tai tikrai būtų aktualu. Kokios jūsų mintis? Dėkui. Ačiū visiems. Išsakyta daug klausimų tikiuosi, sugebėsite pateikti atsakymus į juos visus. Uh, uh, Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems gerbėmiems komiteto nariams už visus klausimus ir komentarus. Mažas bei vidutinės įmonės sudaro Apie 90 procentų visų ES įmonių jose dirba e, iki 10 darbuotojų, atitinkama e, metinė apyvarta. Taigi apie 90 procentų įmonių gali būti apibrėžiamas kaip mažos įmonės ir klausimas tikrai svarbus. Norėčiau pritarti, kad tikrai nedaug teigiamų dalykų, pozityvių dalykų yra šiame ataskaitoje, bet e, mes vis dėlto darome išvadą, kad e, tikėtina, jog mažos mikro įmonės gali gauti europinę paramą. Aišku, dar daug ką reikia padaryti. norint užtikrinti, kad viskas vyktų pačiu veiksmingiausiu, ekonomiškai efektyviausiu būdu. Pabandysiu konkrečiau atsakyti jūsų klausimus. Ponas Šulce paminėjo labai svarbų dalyką. Apie tai buvo kalbėta ir COP komitete pirmadienį. Buvo kalbėta apie skirtumus tarp ESF ir EM EPMF, ar mes e, nelyginame obolių su kreušiamis, ar mes nekalbam, nekalbame apie nepalyginamus dalykus. Tikriausiai iš ataskaitos supratote, kad mes neteigiame, kad vienas e, instrumentų yra geresnis, kitas prastesnis. Mes pabandėme tuos instrumentus palyginti, norėjome atlikti nepriklausomą abiejų šių instrumentų analizę Kaip kad buvo sakyta, e, iš abiejų šių priemonių mes finansuojame mikro įmonės. Priemonės skiriasi, tačiau jų tikslas toks pat, o būtent užtikrinti e, e, didesnės galimybės kreditams suteikti mikro įmonėms. šių priemonių koncepcija ir struktūra yra kitokios, skiriasi bet galų gale e, reikia priimti nacionalinį arba europinį sprendimą dėl um, tinkamiausio sprendimo, turint omeny konkrečią situaciją. Galbūt vienu atveju uh, geriau naudotis EPMF priemonę, uh, kitu atveju ESF Vertinant kaštus, tai gali susidaryti toks įspūdis, kad mes tarsi bandome šias priemonės e, palyginti, bet šių priemonių e, tikslai, e, jos tarnauja, tos priemonės, priemonės tarnauja skirtingiems tikslams. Na, o šioje ataskaitoje mes bandome pateikti platesnę informaciją. Taip pat buvo iškeltas klausimas dėl valstybių narių pasirinkimo Tai yra specialioji ataskaita ir paprastai, kaip žinote, kai yra teikiamos ir kitos specialiosios ataskaitos, mes pasirenkame keturias, penkias, šešias valstybės narės ir į jas vykstame. Vokietija, e, Graikija, Italija, e, e, Lenkija ir Rumunija buvo pasirinktos šiuo atveju. Italija, Rumunija ir Lenkija gauna dides, didžiausią finansavimą E, bendrai jas paėmus, tai šios trys šalis gavo 76 procentus finansavimo. Na, o Rumunija ir Graikija negauna didelio finansavimo, bet Rumunijoje e, yra vienas iš, e, Rumunija yra vienas iš didžiausių EPMF finansavimo gavėjų. Mes taip pat bandėme atsižvelgti ir į geografinius aspektus, pasirinkti skirtingas šalis. Taip pat mes papildomai išanalizavome 18 institucijų, kurios yra 14 valstybių narių, tai yra institucijos atsakingos už lėšų tvarkymą. Maždaug 90 procentų E, e, institucijų e, mums pateikė atsakymus apie mikro įmonių finansavimą. Jeigu programa bus parengta neteisingai, tai ko gero, jei gyventinant bus pasukta neteisinga linkme norint pasiekti gerų rezultatų, turi būti pasirinkta teisinga programos struktūra ir ji turi būti teisingai įgyvendinta. Atlikdami poreikio analizę mes supratome, kokie yra didžiausi trūkumai. Naudos gavėjai nepakankamai informacijos gauna, taip pat e, tikrai ne visos e, įmonės išgyvena, išlieka nors beje tai irgi yra svarbus projekto gyvendinimo e, rodiklis. Pavyzdžiui, jeigu projektas trunka e, metus ar dviejus, e, tai svarbu, kad įmonė sugebėtų išlikti. Svarbu, kad būtų verta ją investuoti. Buvo atirautasi dėl programų veiksmingumo. Mums svarbu ne tik e, lėšas išleisti, bet ir svarbu ir tai, kad išleidus pinigus būtų gauti kažkokie tai rezultatai. Na, bet tai vėlgi yra susijęs su poreikiu vertinimu, kurį jūs ir minėjote. Mes taip pat pateikėme ir atitinkamas rekomendacijas. Komisija daugeliu iš tų rekomendacijų pritarė, išskyrus paskutinę rekomendaciją, bet uh, Ir ta e, rekomendacija buvo susijusi su įvairių priemonių poreikių analizė, buvo remtas geriausia komisijos turima praktika, nes anksčiau komisija buvo atlikusi panašių, panašų tyrimą. Ir manome, kad e, iš tikrųjų svarbu e, dalintis turime informaciją, geriausia turime patirtimi, pavyzdžiais. Tai padės judėti tą kryptimį, apie kurią kalbėjo ponia Labajova, tai padės užtikrinti didesnį sinergijos efektą. Taigi svarbu keisti už geriausią turimą patirtimį. Pane Diabalova teiravosi, ar negalėčiau pateikti konkrečių palankių teigiamų pavyzdžių. 15 puslapis antras laukelis, būtent ten ir pateiktas pavyzdys apie e, poreikių vertinimą. Ten kalbama apie tai, e, kokią finansinę paramą, e, kokį finansavimą bankai gali teikti E, mikro įmonėms. Gal tai ir nėra e, toks pavyzdys, kokio jūs tikėjotės. Bet jeigu kalbame apie gyventinimo kaštus, tai manau, kad čia galėčiau paminėti būtent tuos e, tyrimus, kuriuos atliko komisija 2011 metais. Šešios valstybės narės buvo tirtos ir buvo svarst... nagrinėjama, kiek kaštų jos patyrė gyventindamos programą. Taigi, vertinus susijus kaštus, galima gauti naudingos informacijos ir ateitie veiksmingiau panaudoti išteklius. Tikrai būčiau laiminga galėdama pateikti dar daugiau teigiamų pavyzdžių, na bet dėja ne visą laiką jų yra. Ne visą laiką būtent taip ir atsitinka. Prisiminkime e, praeitą specialią ataskaitą, kurią irgi aptarinėjome. Mes e, visose specialiuosiuose ataskaitose bandoma pateikti subalansuotą stacijos vaizdą ir kalbame ne vien tik tais apie prastus, bet ir gerus pavyzdžius. Pane Diebalova. E right now, representing... Noriu pasakyti, kad Mes esam tik keturi parlamentarai, bet atstovaujame penkiams frakcijoms, manau gal tai svarbu paminėti. Ir noriu pasakyti, kad e, kaip biudžeto kontrolės komiteto vicepirmininkė, neįprasta yra, kad e, Europos audito rūmų e, nariai tai yra įprasta, kad lankosi tik tai specializuotame komitete, tai iš tikrųjų noriu padėkoti Jums už tai, kad atvykote pas mus. Aš galvoju, kad yra labai svarbu išgirsti tą techninę, specifinę informaciją ir iš kitų komitetų, kaip biudžeto kontrolės komitetų, aš tai sakau šiuo atveju. Tikrai yra tiek daug pranešimų, ataskaitų, taip pat bus klausimai 2014 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Tai manau, kad tikrai labai svarbu yra tas jūsų dalyvavimas, kai nekalba apie e, pinigus, kurie išleidžiami panaudojami užimtumo socialinių reikalų srityje. Labai dėkoju pirmininkiai už, už šį organizuotą susitikimą. Tikrai noriu padėkoti ir jums, nes mes gauname labai naudingos, aktualios grįžtamosios informacijos iš jūsų ir norėčiau dar kartą pareklamuoti mūsų rengiamą dabar ataskaitą dėl jaunimo veiklos komandų. Um, Tikrai jūs labai aktyviai dirbate šioje srityje ir artimiausiais, per artimiausius mėnesius mes parengsime ir paskelbsime ataskaitą dėl jaunimo veiklos komandų. Mes jau dabar pradėjome jaunimo garantijos antrą ataskaitą, pažiūrėsime jaunimo garantijos įgyvenimą valstybių narių lygmenių. Tai kai tik mane kviesite, aš visuomet su malonumu atvyksiu į jūsų posėdžius. Dėkoju už puikias uh, diskusijas, dėkoju už tai, kad taip maloniai sutinkate mūsų ataskaitas. Ačiū. Tai mes tada dabar iš karto jūs ir kviečiame atvykti, kai tik parengsite kitą ataskaitą, ją pas mus ir pristatyti. Dar norėčiau suteikti žodį komisijai, prašau. coordinating and leading. Koordinuoju diskusiją su audito rūmais iš mūsų pusės, tad noriu ir pasinaudoti šią progą padėkoti Jums už mm, šį, šią ataskaitą ir kitas ataskaitas, kaip girdėjote iš audito rūmų narės Ivanovos tikrai labai daug yra darbo atliekama ir visa tai yra nepaprastai naudinga tai padeda komisijai po to priimti sprendimus, pasiremiant tvirtą informaciją. Aišku, tai yra labai naudinga ir Europos parlamentui, taigi norėčiau prisijungti prie jau išsakytų padėko žodžių jums. Dėl šios ataskaitos, dėl e, mikrofinansavimo, aš norėčiau akcentuoti vieną tokį elementą, kas nebuvo paminėtas. Dėl paskui e, tolesnio darbo, kuris būtų atliekamas po audito rekomendacijų, žiū, stengiantis jas įgyveninti, ypač galvojant apie tas rekomendacijas, kurios skirtos pagerinti mikrofinansavimo instrumentų formavimą gyveninimą, ypač iš ESF Čia norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad um, nauja reguliavimo bazė 2014-2020 metų laikotarpiui, uh, ko audito rūmai dar um, nepradėjo taikyti, nes jūs žiūrite, aišku, į 2007-2013 metų laikotarpio gyventinimą. Tai manau, kad čia šiuo atveju matysime e, tikrai didesnį pato, didelį pagerėjimą situacijos, mm, nes teisinės nuostatos keičiasi ir, ir gerina situaciją ir yra sprendžiamas E, problemos ir yra gyvenamos audito rūmų rekomendacijos. Tai aš noriu pasakyti, tikrai e, audito rūmų išvados e, mūsų labai smarkiai nenustebino, nes didelę dalį tų silpnųjų probleminių vietų mes ir taip matėme, jau analizuotami ankstesnį mūsų darbą, ankstesnę patirtį su ankstesnio laikotarpio programomis. Mes atlikome šią analizę siūlydami naujos teisinės bazės korekcijas ir aš tikiuosi, kad 2022 metais mes čia vėl sėdėsime ir kalbėsime tą temą jau daug pozityvesnė gaida, girdėsime daug e, pozityvesnė žinias iš audito rūmų. Aišku, visuomet stengsime tobulinti bendrai finansinius instrumentus, visus pagal ESF, bet ypač mikrofinansavimo instrumentus per ESF. Manau, mes galėsime pasidžiaugti, kad jie geriau veikia. Na ir galiausiai sureaguosiu į ponios Dlabajovos klausimą dėl sverto poveikio. Uh, Taip, audito rūmai sako, kad skirtingos priemonės sukuria skirtingą sverto poveikį. Vidutiniškai ESF e kontekste tas poveikis, mikrofinansavimo instrumentų poveikis yra aukštesnis nei PMF. E, Aš norėčiau vieną tokį faktorių paminėti, kuris paaiškintų tokią situaciją, kodėl santykinai sverto poveikis ESF mikrofinansavimo priemonė atveju yra mažesnis. Na, tikrai objektyviai reikia vertinti situaciją mikrokreditų panaudojimas viena vertus padeda labiau pažeidžiamiems žmonėms ES, bet to kita vertus sukuria rinką tokio tipo kreditams, kuri dar yra nepakankamai išplėtota. Tai tie mm, faktoriai lemia tai, kad savo pobūdžiu, aišku, tokias investicijos yra rizikingesnės, rinka mažiau išplėtota. Mm, na ir mm, galbūt papildom privačiam kapitalui netokia patraukli, tai yra sritis, todėl e, galbūt tas verto poveikis tokių instrumentų yra mažesnis. Tačiau mes, kaip auditorumai tai ir patvirtino, e, lab, naudojame tokio tipo finansinės priemonės tam, kad padėtumėm e, labiau pažeidžiamėm žmonėms ir tai turi didžiulių pranašumo. Galbūt tas verto poveikis ir yra mm, nekoks dėl įvairių priežasčių, vis tiek reikia pasakyti, kad finansiniai socialinė inžinierija šitame sektorėje neturėtų būti vertinama kaip panacėja kartais dotacijomis paremtas finansavimas gali turėti didesnių pranašumų, um, turint omenyje, kokią auditoriją norime pasiekti. Taigi gal tiek tada ačiū. Uh, ačiū visiems. Mes kaip politikai kai sutinkame su savo rinkėjais, dažniausiai susidurime su tokiu klausimu, o ką jūs darėte su tais pinigais? Ar tie pinigai yra panaudojami teisingai? Mm, koks yra rezultatas mm, tų sprendimų, kuriuos jūs priimate dėl pinigų? Taigi dar dėl, ir dėl tos priežasties jūsų apsilankymai mums yra labai svarbus. Taigi, kai tik tai turėsite kitą galimybę atvykti pas mus, papasakoti, kaip realiai yra naudojami tie pinigai, mes labai džiaugsimės tuo, mes tikimės gerų rezultatų, kuriuos galėtumėm perduoti mūsų rinkėjams. Būtent tai juk ir yra mums svarbiausia. Ačiū dar kartą, kad atvykote į mūsų posėdį, ačiū ir komisijai. Tai reiškia, kad e, šį posėdį baigėme, pradėjome darbą šį rytą 9 ryto, o kitas iki susitiksime spalio 12 dieną ir spalio 13 dieną. Ačiū ir gerą vakarą.